Okay, colleagues, can we, we, we start? I'll just allow Mr. Kolegos, norėčiau pradėti mūsų posėdį. Laukiame dar kelių kolegų, kurie tikiuosi prie mūsų greitai prisijungs. Norėčiau pradėti paskelbdamas Vokiečių, Vokietijos pas, pranešimais dėl dėl, atsiprašau, pirmininko pranešimų, dėl to, kas buvo nutarta koordinatorių posėdėje vakar, būtent dėl pranešėjų ir nuomonės rengėjų paskirimo, dėl susitarimo apie ES prisijungimą prie konvencijos dėl um, tarptautinio gabenimo geležinkeliais pakeisto Vilniaus protokolu. E, pirmininkas rengs pranešimą šiuo klausimu. Toks buvo koordinatorių sprendimas. Ta pati galiu pasakyti ir apie gabenamą slėginę įrangą. Pirmininkas ir vicepirmininkai rengs pranešimą šiuo klausimu. Po to Turime komisijos komunikatą dėl pažangos ataskaitos, dėl geležinkelių saugumo direktyvos, taip pat saveikumo direktyvos. Koordinatoriai jums pritarus nusprendė pateikti žodinį klausimą su diskusijomis komisijai. Ketvirtas punktas yra komunikatas apie integruotą jūro eismo politiką Viduržėme jūroje. Na čia labai nedaug, kas yra susijęs su transportu ir todėl šiuo klausimu jokių veiksmų nesimsime. Kalbant apie nuomonės, yra dvi nuomonės. Visų pirma, 2008 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo trečiosios dalies komisijos. Pagal mūsų rotacinę sistemą Socialistų frakcija paskirs nuomonės referentą šio klausimu. Dėl e, kelių transporto darbuotojų. Rugsėjo 29-ąją užimtumo komitetas nubalsavo neatmesti komisijos pasiūlymo, o parengti naują pranešimą. Ir ponia Bauer iš EPP buvo paskirta naująją pranešėją. Mano siūlymas būtų toks. Kada, kadangi užimtumo komitetas rengs naują, tas, naują pranešimą, norėčiau, kad mes parengtume e, nuomonę, koordinatoriai tam pritarė ir vėlgi atsižvelgiant į rotacinę sistemą, būtent socialistų frakcija turėtų tai daryti. Ar niekas neprieštarauja? veiksmų planas dėl miestų mobil, dėl mobilumo miestuose. Komisija yra prieimusi veiksmų planą dėl miestų mobilumo. Ir turbūt prisimenate, kad parlamentas e, balandžio mėnesį priėmė nuo savos iniciatyvos pranešimą, Žil Savary buvo pranešėjas, o tai reiškia, kad pagal uh, darbo tvarkos reglamentą, mums negalima pradėti dirbti ties naujų nu, savos iniciatyvos pranešimu, nes dar nepraėjo tam tikras laikotarpis. Taigi galėsime tai daryti tik kitų metų balandį. Todėl turime dabar dilemą koordinatoriai jums rekomenduotų surenkti diskusijas su komisija, to mums nieks nedraudžia, šiuo klausimu ir po to procedūriškai įvertinti galimybę parengti rezoliuciją. Taigi, nors pagal taisyklės ir negalime renkti kito pranešimo iki kitų metų balandžio, bet leidžia surenkti diskusiją ir galbūt parengti e, atitinkamai rezoliuciją. Taigi, koordinatoriai taip ir rekomenduotų elgtis. Ar nieks neprieštarauja? Puiku klausimai ir delegacijos. Koordinatoriai siūlo tokias delegacijas. Bus keturios delegacijos Slovenija, Kroatija ir Austrija. Dėl apsikeitimo geriausia praktika, kalbant apie intermodalų transportą, Antalusija iš socialistų grupės Latvija ir Estija, rengiant e, Bol, Bolt, Via Baltica ir e, pasienio kirtimo punktas su Rusija. Čia Alde pasisiūlė susiburti. Iš žaliųjų sulaukėme pasiūlymo dėl Čekijos Respublikos, Austrijos aplankyti šiuose šalise ir Slovenijoje taip pat, kad pažiūrėtume, kaip ten veikia geležinkelių sistema. Taip pat, kaip plėtojamas tausus turizmas. Taip pat yra galimybė apjungti MPP ir žaliųjų frakcijas. Paprašiau frakcijų pagalvoti apie tokią galimybę, nes tada galėsime turėti tris didesnės, o ne keturias mažesnės delegacijas, bet jeigu nepavyks susitarti, teks palikti keturios. Taigi, jeigu galėtumėte pagalvoti apie šią galimybę, būčiau dėkingas. Taip pat bus pasiusta delegacija iš keturių narių, kuri kitų metų pradžioje vyks į Vašingtoną Vašingtoną ir dalyvaus antro, antrajame atviro dangaus dėrybų etape. Ar kas nors prieštarautų? Ne? Dėl klausimų. Koordinatoriai paprašė, kad būtų surinkti trys klausimai. Prisimenate turbūt, kad ankstesnėme posėdėje diskutavome, kad užuot rengę tikrus klausimus, surenktume ekspertų posėdžius, kad nesusilauktume be galo daug žmonių, tačiau koordinatoriai mane vis dėlto, kad reikia dar trijų klausimų. Vienas dėl kelių eismo saugumo, kuris yra susijęs su komisijos kelių eismo saugumo programa, taip pat išorės kaštai laivams ir energijos tiekimui uostuose. Čia, aišku, yra ryšys su klimato kaitos problema. Ir tretieji klausimai. Jūrų keliai, kalbant apie geresnę komunikaciją su salomis ir izoliuotais regionais. Uh, Taip pat e, buvo pasiūlyta renkti ir e, teminius susitikimus, jeigu jūsų nuomonė to reikėtų. Ar nieks neprieštarauja? Ne, puiku. Labai puikus komitetas, niekas niekam neprieštarauja. Dabar prie komitologijos. Turbūt prisimenate, kad nusprendėme, jog du komiteto nariai turėtų konkrečiai sekti komitologijos procesą siekiant užtikrinti, kad komisija nebandytų mūsų kaip nors mulkinti, naudodamiesi komitologijos procedūrą. Ir koordinatoriai rekomendavo pona Kun ir pona Alkadroj kaip du atsakinguosius komitologijos stebėtojus. Šią veiklą pradėsime nuo lapkričio mėnesio. Dar sekantis klausimas. Apsikeitimas nuomonėmis dėl pirmojo svarstymo metu priimtų dokumentų. Iki šiol negavau jokio atsakymo iš Švedijos ministro į savo laišką, kuriam nusinčiau dėl eurovinietės. Kalbant apie keleivių teisės e, keliaujant autobusais ir jūrų transportu, e, lapkričio mėnesio transporto komiteto posėdėje keisimės nuomonėmis siekdami įvertinti situaciją po tar, vadovų tarybos, ministrų tarybos posėdžio e, spalio mėnesį. Kalbant apie ITS ir krovinių gabenimo koridorių, komitetas įgaliojo pranešėjus pradėti dėrybą su pirmininkaujančia Švedija. Ar visi su tuo sutinkate? Jeigu taip, tiek ir tie turėjau jums pranešti. Ponas Zylėne, atsiprašau. Ponas Vandau. Roberto Zylės nėra. Kitą savaitę užsisakiau naujus sakinius, tai gal geriau matysiu. Pirmininkė, taip pat turėtume aptarti laišką nusiųstą komisijai dėl pilotų problemos. Atsiprašau, taip, aš esu nusiuntęs tokį laišką komisijai, kuriame prašau patikslinti atliktos e, studijos e, apimti dėl e, skrydžių valandų? Ar tai buvo mokslinė ar nemokslinė studija? Ir sulaukęs išaiškinimų informuosiu koordinatorius. Kitas klausimas. Apsikeitimas nuomonėmis su Europos jūrų saugumo agentūros atstovu, ponu Deroiteriu, kuris ir atvyko pas mus. Mes su ponu Deroiteriu pažįstami jau ilgą laiką, taigi man ypatingai smagu, kad jis šiandieną pas mus atvyko ir papasakos apie šios agentūros darbą. Taigi žodis jums, ponė Deroiteriu. Thank you, Chairman. Ačiū pirmininkė. Labą rytą, gerbėmieji komiteto nariai, ponios ir ponai. Buvau pakviestas padaryti daugiausia 15 minučių pranešimą, tai ir padarysiu. Tuo pat metu ros, rodysime porą iliustracijų, tai nebus skaidrės Tačiau iš esmės tokie apibendrinantis e, pristatymą vaizdai. Visų pirma, norėčiau padėkoti už galimybę pristatyti Europos jūros saugumo agentūros EMSA darbą. Čia šiandien nesenai e, panašius pristatymus darė mano kolegos iš geležinkelių ir aviacijos agentūrų. Iš tiesų, man labai džiugu, kad komitetas skiria tiek daug dėmesio šioms uh, trims e, transporto agentūroms. Manau, kad dėmesys tikrai pagristas yra, nes visos trys agentūros atlieka svarbų darbą, įgyvendindamos visas taisyklės, e, kurias nustatote jūs, dėl kurių sprendimą primate jūs. Ir akivaizdu, jog reikia toliau aukti, toliau e, plėtoti visą tai šią kryptimį ir vėliau jums tai pristatysiu. EMSA yra viena iš reguliavimo agentūrų, įsteigta šio tūkstantmečio pradžioje. Ji dalyvauja įgyvendinant e, labai e, daug techninių specializuotų e, techninių teisės aktų, vadinamai Erika, Erika paketą. Ir kaip reguliavimo agentūra turi labai griežtai apibrieštus e, įgaliojimus, apibrieštus parlamento tarybos reglamente, ji turi juridinio asmens statusą, turi savo biudžetą, yra atskaitinga už savo veiksmus ar jų nebuvimą. Svarbu pabrėžti, kad bendra e, politika mūsų veiklos rytyje yra nustatoma Europos komisijos ir su jie mūsų uh, ryšys, galima sakyti, yra privilegijuotas. Nors Europos parlamentas nedalyvauja mūsų kasdienėme darbe, žinoma, parlamentas yra labai e, svarbus, sprendžiant visus klausimus susijusius su biudžetu, su naujais teisės aktais. Ir, žinoma, parlamentas, konkrečiai transporto turizmo komitetas, labai rėmė EMS pastaraisiais metais. Mūsų pagrindinės funkcijos. Iš esmės, EMSA funkcijas galima uh, E, sugrupuoti į tris grupės. Visų pirma, padėti Europos komisijai visais klausimais susijusiais su jūrų saugumo teisės aktų įgyvendinimu, įskaitant pagalbą rengiant naujus teisės aktus. Be to, šiame kontekste mes turime dirbti kartu su valstybėmis narėmis, siekiant išsiaiškinti e, gerą praktiką tinkamam ir uh, veiksmingam, efektyviam gyvendinimui e, visų šių labai sudėtingų teisės aktų. Antroji funkcija visiškai kitokia. Nuspren, e, nuskendus prestižo tanki, e, tanklaivį 2002 metais EMSA buvo skirta veiklos funkciją. Ir šiandien EMSA turi 16 laivų reaguojančių į taršos atvejus. Valstybės narės gali pasinaudoti šiais laivais, jeigu grėsia naftos išsileimas prie jų, prie jų krantų. Taip pat turime ir palidovinę taršos nustatymo sistemą. Clean CNET. EMSA taip pat buvo patikėta užduotis e, kurti ir valdyti bet kokią e, sistemą, e, kurios reikia įgyvendinti užduotims eismo stebėsenos direktyvai. Pamėginsiu viską pailustruoti pavyzdžiais ir vaizdais. Kaip praktiškai įgyvendinamos šios trys funkcijos? Visų pirma, pagalba komisijai, įgyvendinant teisės aktus ir taip toliau. Šiame kontekste EMSA atlieka nemažai patikrų ir patikros labai dažnai uh, E, grindžiamos tuo principus e, - tikrinti tikrintojus, kontroliuoti kontrolierius. Pavyzdžiui, mes tikriname e, klasifikacijos bendryjų darbą, tai yra institucijos, kurios tikrina, ar laivų statyba ir remontas yra atliekami laikantis aukščiausių standartų. Atliekame patikras tokių didelių uh, Um, organizacijų kaip Lloyd's Register, Bureau Veritas ir uh, kitas organizacijas tikriname, taip pat lankomės uh, laivų statyklose Kinijoje, kitose valstybėse, siekdami uh, prižiūrėti, kad inspektoriai atliktų darbą kokybiškai. Antrasis pavyzdys. Kaip žinote, Dauguma jūrų avarijų vyksta ne dėl techninių priežasčių, bet dėl žmonių klaidų. Ir šiame kontekste EMSA buvo patikėta tikrinti kokybę jūrų specialistų ruošimo ir valstybėse narėse ir trečiosiuose šalise. Trečiosiuose šalise, nes kaip jūs tikrai e, žinote, dauguma E, jūreivių plaukiančių e, laivais su ES vėliavom nėra iš ES valstybių. Jie gali būti iš Ukrainos, Filipinų ir kitur. Iš viso 50 skirtingų trečiųjų šalių e, piliečiai turi leidimus dirbti laivuose su ES vėliavomis. Ir žinoma, reikia tikrinti jų slavinimo kokybę, diplomus ir pagal TJO taisyklės primanti valstybė narė e, gali tikrinti išsilavinimo kokybę darbo jėgą teikiančiose šalise. Tačiau tai reikštų labai daug kelionių, jeigu visos 27 valstybės narės turėtų siūsti savo e, tikrintojus į Filipinus, Indo, Indoneziją ir joms reikėtų tikrinti e, profesinio parengimo kokybę ten. Todėl efektyvumo dėliai buvo nuspręsta, kad EMSA atliks tokias patikras visų valstybių narių vardu. Galėčiau ir daugiau papasakoti apie tokias patikras, bet neišsiplėsiu, norėčiau tik tai pabrėžti, kad atlikus patikras ataskaitos siunčiamos komisijai ir komisija yra ta institucija, kuri e, sprendžia dėl tolesnių veiksmų, jeigu tokių reikia. Žinoma, ODT taip pat gauna tokių patikrų ataskaitas. Ir tuomet ODT jau kreipėsi į tikrintą šalį, kad ši parengtų teismųjų veiksmų planą. Kitas pavyzdys to, ką mes darome komisijos prašymą. Komisija e, mums paveda atlikti tyrimus, e, pavyzdžiui, e, tyrimai šiltnamio efektą sukeliančių e, dujų iš metalų, iš laivų, laivų stabilumo, keltų stabilumo ir taip toliau. EMSA, galima sakyti, yra e, komisijos e, privatus konsultantas. Komisija labai dažnai kreipiasi į mus ir prašo dalyvauti tarptautinėse delegacijose, kadangi jeigu trūksta darbuotojų, paprasčiausiai prašo atstovauti e, komisijai e, tarptautiniai jūro organizacijoje, kitų JALA, TDO darbo e, grupėse. Minėjau tanklaivio prestiž avariją, labai didelė nelaimė buvo, Europos institucijos reagavo labai greitai, per labai trumpą laikotarpį buvo nuspręsta, kad EMS, EMSA dar tik tai buvo sukurta tuo metu. Na, ir buvo nuspręsta uh, suteikti jai visiškai naują funkciją, sukurti tinklą. didesnių laivų, kurie reaguotų į taršos atvejus, kad jie padėtų e, pakrančių valstybių narių e, laivynams. Ir šių laivų užduotis yra surinkti išsiliejusią naftą jūroje, kol ta nafta nepasiekia krantų, nes taip yra e, pigiau surinkti naftą jūroje, negu po to nugramdyti viską nuo krantų. Dabar mes turime 16 laivų. E, jie yra samdomi laivai, ir Šiaurės jūroje, Baltijos jūroje turime laivų, taip pat ir vakarinėme Atlanto vandenino krante, Viduržėmio jūroje ir netgi Juodojoje jūroje. Šiais metais mes norime sustiprinti mūsų šitą sistemą, dar du e, laivus pasamdysime Biskajos jūroje ir šalia Suomijoje. Suomijos. Mes tikimės pasirašyti šitą sutartis iki šių metų pabaigos. E, taip pat mes turime satelitą, satelitinę sistemą, kuri skirta e, pastebėti taršą jūroje. E, šita sistema skirta dideliam katastrofom, kurios atsitinka retai, bet Taip pat ir kiekvieną dieną laivai e, plaukiantis pro mūsų krantus e, išvalo savo, e, pro mūsų krantų išvalo, išsivalo, nors tai yra nelegalu, bet visgi taip yra daroma ir kartais tie, tos nuotekos būna gan, gan stiprios, gan didelės. Šita sistema satelitinė vadinama CleanSeaNet ir veikia nuo 2007 metų balandžio mėnesio ir e, aptiko e, šimtus tų išsiliejimų. Sistema yra tokia, kad per 30 minučių nuo e, satelitinio skanavimo mes gauname atsakymą apie tą teritoriją. Jeigu atsakymę buvo aptiktas uh, E, nafto, aptiktą e, naftos nuoteką, reikia siūsti iš karto laivą, kuris reaguotų į šitą taršą. Ne visada tobulai veikia šitą sistemą, bet jinai paprastai veikia gan neblogai ir mes ją tobuliname. E, valstybėms narėms Klinzenet galima naudotis nemokamai, yra mokama iš bendrijos lėšų. E, visos šalis dalyvauja, taip pat ir Norvegija ir Islandija dalyvauja šioje sistemoje, valstybės narės yra patenkintos šią sistemą. Tai, kad viena institucija, šiuo atveju EMSA, gali visų, e, visų valstybių narių vardu e, dėrėtis su, su tom įmonėm, kurios teikia šitas, šitas paslaugas, visgi yra labai efektyvu, nes mes galime gauti ir geresnę kainą. Kalbant apie satelitus ir dabar pereisiu prie trečiosios mūsų veiklos, tai būtent jūrų priežiūros sistemos. visi, kurie dirbo ankstesnėme komitete, ankstesnėje sudėtyje. 2007 m. spalį taryba priemė rezoliuciją, kurioje buvo numatyta, kad EMSA turės sukurti EULRIT duomenų sistemą. Neturiu laiko detaliai kalbėti apie šitą sistemą, pasakoti apie ją, tačiau tai reiškia, kad visi krovininiai prekybiniai laivai E, visoje, visame pasaulyje turi bent keturis kartus per dieną siūsti informaciją į savo vėliavos valstybei. Ir vėliavos valstybė turi sukurti sistemą, duomenų bazę, kurioje kaups šitos duomenys e, ir kuriais bus galima keistis saugumo sumetimais. Taigi taryboje valstybės narės nusprendė nekurti individualių nacionalinių duomenų e, bazių. Jos nusprendė, kad EMSA sukurtų tokią sistemą visoms valstybėms narėms, tai tiesiog efektyvumo e, dėliai. Praėjo tik tai pusantrų metų ir per tą laiką sistema jau yra paleista. Jis pradėjo veikti birželį jinai pateisina lūkesčius, veikia šitą sistemą, Norvegija ir Islandija taip pat joje dalyvauja. Ir užžiūrio teritorijos mūsų valstybių narių taip pat dalyvauja šitoje sistemoje ir į ją eina 34 e, vėliavos, vėliavų valstybės ir iš tikrųjų tai yra didžiausia sistema mes galime sekti visus laivus, visus tų valstybių laivus, kur jie bebūtų visame pasaulyje. Jau eina į pabaigą mano pristatymas. Mes kurdami šią sistemą galvojame, ar galima būtų ją pasinaudoti kovojant prieš piratavimą. Mes susisiekėme su Operation Atlanta ir jie buvo labai susidomėję. Ir nuo rugsėjo 25 mes siunčiame šitą informaciją UNAF 4, UNAFO, bet tik tai e, tų valstybių narių e, informacija, kurios mums suteikia leidimą Šita informacija padeda geriau organizuoti mūsų laivų e, apsaugą. Dabar šiek tiek apie jūrų priežiūrą mūsų vidiniuose vandenyse. Mes turime sistemą, kur vadinama Save e, bus kuriama sistema, kuri vienama SafeCNet ir pagal šią sistemą bus galima stebėti, detaliai stebėti visus laivus vidiniuose vandenyse. Taip pat sistemoje bus ir kargo informacija, jeigu, tarkim, laivui atsitinka avarija ir yra kažkoks pavojus, būtų gerai turėti tokią sistemą, kurio galima būtų greitai rasti informaciją. Ši sistema buvo kuriama penkis metus ir jinai jau veikia nuo šios vasaros. Mes ją tobuliname ir prijungiame visų valstybių narių institucijas, kurios yra suinteresuotos. Čia bus, šitoje sistemoje bus daugiau nei 2000 um, e, autorizuotų e, vartotojų, tai ir koordinatorių e, centrai, vairiausios jūrų E, įstaigos, institucijos ir taip toliau. Ir joje bus tikrai labai daug duomenų. Kokios ateities perspektyvos? Kitas žingsnis e, bus integruoti visas jūrų priežiūros, jūrų stebėjimo sistemas. Integruodami gauname, gauname naujų e, produktų tarkim, jeigu integruojame klinsinet su seifsinet, matome ne tik tai e, naftos nuotekas, bet taip pat galime identifikuoti ir laivą, kuris paleido tą naftą. Galime rasti teršėją ir tai mes siekiame padaryti. Tai yra mūsų tikslas 2010 metams. Kitas klausimas ar šita integruota sistema, kuri dabar yra kuriama, galėtų būti naudinga kitiems, pavyzdžiui, Frontex. Jie rūpinasi, jie kovoja su e, neteisėta imigracija. Čia yra ne mūsų e, reikalas, ne mūsų kompetencija, bet galbūt mūsų sistema galėtų jiems padėti e, ko geriau kovoti su nelegalia migracija prie išorinių ES sienų. Mes jau pradėjome kalbėti su Frontex ir žiūrime, ką mes galėtumėm kartu nuveikti. Ta, tą patį galima pasakyti su žvejybos įstaigomis, organizacijomis. E, jie turi tam tikrą sistemą, kur yra gan, gan, gan brangi ir mes manome, kad jiems galime pasiūlyti geresnę sistemą. Jūna, Jūna Ford, taip pat apie tai kalbėjau jau. E, komisija, žinoma, yra viena iš inicijatorių šios integracijos ir, ir to, kad e, tos informacinės sistemos būtų naudojamos įvairiausiems tikslams. Taip pat komisija nori, kad mes kuo glaudžiau bendrautumėm ir dirbtumėm su kaiminystės šal, šalimis. Vicepirmininkas aiškiai pasakė, kad e, norėtų, kad EMSA aktyviau dirbtų su Šiaurės Afrikos šalimis, e, būtent jūrų saugos ir aplinkos saugos jūrose srityse. Taigi, baigdama savo pranešimą, norėčiau pasakyti, kad per šešerius metus buvo daug padaryta ir, žinoma, liko dar daug darbų. Tikiuosi, kad turėsite laiko užsukti kada nors į Lisaboną ir aplankyti EMSA. Ten dirba 200 entuziastingų ir profesionalių žmonių, kurie labai entuziastingai dirba šį darbą, dirbame nustumiamo pastate. Ir mums būtų malonu jums parodyti, ką, kas buvo padaryta už visus tos skirtus pinigus ir, jūsų, ir, ir jums palaikant. Ačiū. Well, Ačiū, ponė Deroiter. Man labai įdomu pamatyti, kiek yra nuveikta. Smagu pavartyti jūsų brošiūras. Pirmiausia, paklausime e, koordinatorių, ar jie turi klausimų. Kelios mintis koordinatoriams, paskui visiems naria, nariams. Aš iškart rodysiu, kada baigėsi laikas net ir koordinatoriams. Pirmiausia, EPP atstovas. Uh, danke, Herr Reuter, für Ačiū, ponė Deroiter. Labai įdomus pristatymas. Ačiū už EMSA darbą, rūpinantis saugumu jūroje, saugumu laivuose. Žinoma, šitas darbas valstybėms narėms yra be galo svarbus, ypač turint galvoje taršą jūroje. Labai atidžiai jūsų klausiau ir sakėte, kad norite prisidėti prie laivų įgulos ruošimo, jūrininkų ruošimo. Žinome, kad mūsų laivuose plaukioja jūrininkai, kurie nėra iš mūsų valstybių narių ir be abejo, jie turi būti tinkamai paruošti. Jie turi sugebėti dirbti tokiuose jūrose kaip Baltijos jūroje, Biskajos įlanka, kurio, kurios jiems yra nepažįstamos. E, žinoma, mūsų laivyba turi būti saugi, todėl labai svarbu pasakyti, kad jūra gabenami ir pa, gabenamos ir pavojingos medžiagos. Mes esame prieėmę bendrų jungtinių sprendimų leist leisti e, tokius krovinius gabenti tik tai tam tikrą laiką, mm, nes tai yra labai pavojinga. Taip pat jūs kalbėjote apie CleanSeaNet ir SafeSeaNet sujungimą ir tai iš tikrųjų yra labai svarbu, labai svarbu, kad būtų bendradarbiaujama tarp skirtingų institucijų e, valstybių narių ir, ir, ir šis bendradarbiavimas yra labai reikšmingas. Jeigu jeigu mums pavyks saugiai priži, prižiūrėti, kad būtų saugiai gabenamos pavojingos, e, pavojingi kroviniai, pavojingos prekes ir jeigu pavyks kovoti su teršalų nuleidimu į vandenį, pagal, pa, naudojantis jūsų satelitinę sistemą, tai bus tikrai šaunu, ar bent jau rasti, kur yra ta tarša paleista. Mes Vokietijoje tai irgi darome, turime tam tikrus naftos sensorius, jutiklius ir keičiamės informaciją ir tai yra tikrai labai naudinga. Ateityje taip pat bus labai svarbu, kaip navigacijos sistema Galilėjo galėtų būti irgi įtraukta į šitą apsaugos darbą. Tai bus tikrai labai reikšminga, reikšmingas sprendimas būtent kalbant apie saugumą jūroje. Matau, kad pirmininkas jau mojoja plaktuku ir, ir greičiausiai reikia man baigti. Taigi norėjau paklausti, kaip galima taip koordinuoti viską, kad EMSA ir nacionalinės institucijos bendradarbiautų ir turėtų pakankamai galimybių reaguoti, kai laivas pakliūna į pavojingą situaciją atviroje jūroje. Kaip mes turime galėti reaguoti, reaguoti į tas, į tas situacijas ir padėti laivui. Kokios, kokio koordinavimo reikia, kad ateityje tai galima būtų įgyveninti. Ačiū, sako pirmininkas, ačiū, kad laikėtės laiko. Dabar atstovas iš socialistų demokratų grupės. Ačiū pirmininkė, ačiū ponui Deroiter už labai aišku pristatymą. Turiu tris klausimus. Pirmiausia, kaip ponas Kun sakė, tarša iš laivų, kai yra išleidžiama tarša į jūrą, Jūs kalbėjote apie technologiją, tam, kad galima būtų tai aptikti. Ar jūs galite ką nors pasakyti apie pasikeit... įgulos narių požiūrio ir elgesio pasikeitimą šio klausimu? Kiek jūs pagaunate iš tikrųjų teršėjų? Ar pagaunate teršėjų būtent tai darant? E, taip pat pažiūrėjau jūsų, pavarčiau jūsų brošiūrą ir trečiame puslapyje yra e, statistinių duomenų dėl nelaimių, apie kurias buvo pranešta tarp 4-8 metų ir tai iš tikrųjų tas skaičius tiesiog padvigubėjo. Žinoma, čia tik bendras skaičius ir nepasakyta, ar tos nelaimės labai rimtos ar, ar, ar smulkios. Bet kodėl taip padidėjo nelaimių? Ar dėl, kad daugiau padidėjo laivyba, ar kodėl? Ir paskutinis klausimas sakėte, kad kai tam tikrais atvejais jūs atstovaujate komisijai, pavyzdžiui, IMO. Ir galvojau, turėdamas galvoje Kopenhagos konferenciją, žinome, kad dar reikia labai daug nuveikti laivybos srityje, švarios laivybos srityje ir komisija tikrai dirba ir stengiasi stengiasi e, tai pakelti tarptautinį lygmenį, ypač, ypač dėl CO2 emisijų. Tad norėjau jūsų paklausti apie dabartinę padėtį. Pirmininkas, ačiū. Jūs kalbėjote kaip tik tiek, kiek, tiek, kiek buvo galima. Ir dabar nuo Aldi grupės, ponia Maisena. Dėkoju, ponė Deroiter, už įdomę, įdomų pristatymą. Tikrai labai buvo įdomu klausyti ir mano klausimas, pirmasis klausimas dėl satelitinės sistemos. Sakėte, kad ne visos e, vėliavos narės gali naudotis tą sistemą. Tik tai 55 visos, viso pasaulio valstybės. Kaip manote, ką, ką galima padaryti, kad visos e, valstybės galėtų ten dalyvauti? Antrasis klausimas. Kai satelitai stebi, uh, E, visą padėtį, jūs negaunate informacijos apie aplinkos taršą nafta. Atsiprašau, e, jūs gaunate informaciją tik tai apie taršą nafta, o kaip e, visa kita informacija, kaip jūs ją gaunate ir kaip jinai nenuteka į, į ten, kur neturėtų. Atsto, žaliųjų atstovas. Ačiū. Labai įdomus pristatymas. Dėkoju. Man buvo įdomu labai klausytis ypatingai apie CleanSeaNet sistemą. Kaip vyksta dėrybos tarp ES ir IMO. Kaip ponas Pičiakas buvo mūsų komiteto narys, dėja jis dabar jau nėra, e, nedalyvauja čia, jisai sakė, kad Yra tam tikros taisyklės, kurios, kurių, kurių laikomasi tik tai trijose ar keturiose valstybėse narėse. Ar galite tai patvirtinti? Ir kurios IMO taisyklės dar kol kas nėra taikomos? Jūs kalbėjote apie laivus, kurie iš, e, išmeta teršalus e, prieš įplaukdami juostą ir tai yra neteisėta. Kas yra daroma? Ir sakote, kad prie uosto tai yra neteisėta, ar atviroje jūroje tai yra teisėta. Ir taip pat jeigu jūs satelitinė sistema aptinkate tokią laivą, tokį laivą, ką darote, ar skiriamos baudos, ar tos baudos yra pakankamai didelės, kad, jos, kad jie ateityje to nebedarytų. Ir paskutinis klausimas, ponia Maisinė, irgi panašia kryptimi klausia, ar mes galime leisti laivams įplaukti ES teritorinius vandenis, uh, kad nebūtų tiek daug neteisėtai plaukiančių laivų. Tai liktai juodas, čia panašiai kaip juodasis e, oro bendrovių sąrašas, panašiai yra ir, ir jūrų eisme. Ačiū ponas Vandauris, paskutinis klausintysis. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė Deroiter, labai įdomus pristatymas. Turiu klausimą dėl apie procesą ir apie esmę. Pirmiausia, dėl paties proceso. Visose agentūrose e, yra tokia lyg ir problema ar bėda, kad kad agentūros paprastai turi pateisinti savo veiklą. Mes žinome, kad agentūros kaip ir konsultuoja, komisija yra kaip konsultantės komisijos, bet norėčiau paklausti Europos institucijose, kam jūs esate atskaitingi. Taigi mano klausimas būtų apie atskaitingumą. Norėčiau aiškaus atsakymo. Taip pat jūs kalbėjote apie inspektorių komandas, kurios e, dirba, važinėja po skirtingas šalis, bet taip pat girdėjau, kad yra problemų dėl iš Kinijos at, atgabenamų laivais produktų ar prekių. Yra problemų dėl dr Kinijoje daryto draudimo Europoje. Kaip manote, ar, ar, ar šita problema egzistuoja laivyboje? Taigi, ponė Deroiter, yra keletas klausimų atsakyti, prašyčiau, kiek įmanoma, laikytis laiko maždaug 10 minučių. Well, for, uh, of, uh... Ačiū už tiek daug įkvepiančių klausimų. Dabar pabandysiu į juos atsakyti aiškiai ir glaustai. Visų pirma, klausimas, kaip mūsų agentūra galėtų geriau padėti pakrančių valstybėms e, tvarkytis su e, avarijų jūrose pasiekmėmis. Tai buvo pono Kun klausimas. Noriu pabrėžti, kad EMSA nėra Europos pakrančių sargybinė. E, pakrančių apsauga yra valstybių narių užduotis, kurios turi vykdyti operatyvinį darbą savo vandenise. EMSA siūlo ir teikia bendrų ir geresnių įrankių, leidžiančių užtikrinti, kad greičiau būtų apsikeičiama informacija, kad būtų greičiau gaunama informacija apie kokie kroviniai gabenami. Tai čia būtų tiek Clean CNET ir Safe CNET. Taip pat ar incidente taip pat yra tanklaivis gabenantis kokio, kokias nors cheminės medžiagas, kad pakrančio apsaugos tarnybos žinotų, kokios yra to, tos cheminės medžiagos savybės. Hmm, taigi mes užtikriname sistemą, kuri leidžia pakrančio apsaugos tarnybai susisiekti su chemijos pramonės atstovais, kad sužinotų apie tas savybės. Taip pat mes teikiame kitų papildomų įrankių, kurie leidžia efektyviau dirbti pakrančio apsaugos tarnyboms. Vienintelė operatyvinė mūsų užduotis jūrose yra būtent e, naftos tarša. Buvo užduota daug klausimų apie Clean Seanet tinklą. Aš tai suprantu. Tai yra sistema, kuri susilaukia daug dėmesio. Kiek teisinių per, persekiojimų buvo pradėta remiantis Klinsinet? Prad, ir pradėsiu nuo to. Šis klausimas, aišku, nusipelno didesnio ir tolesnio dėmesio. Yra visai lė valstybių narių, kurios labai veiksmingai organizuoja teisinį persekiojimą visą laiką pavojinga minėti tam tikras valstybės narės, bet norėčiau paminėti Bresto Prancūzijos valstybės kalti prokurorą. Jis yra labai patyręs ir tikrai veikia aktyviai, kai identifikuojamas teršėjas Tada reaguoja karinis jūrų laivynas, užregistruojama taršos atvejais ir tai, to jau užtenka, kad valstybės prokuroras pradėtų teisinį procesą. Ir daugeliu atveju mm, buvo nubausti finansinėmis baudomis tokie laivai, o, o tos baudos siekia 4-500 tūkstančių eurų. Tačiau yra atveju, kai satelitu identifikuojamas teršėjas, laivas. Ir to laivo operatoriai yra priverčiami susimokėti. Tačiau teisinis persiekiojimas kiekvienoje valstybėje narėje organizuojamas skirtingai. Kai kuriuose jurisdikcijose reikalaujama daug daugiau įrodymų, norima sužinoti, kas atsuko tą kranelį, būtent kuris asmuo. Ir tokiu būdu labai sudėtinga tampa sėkmingai vykdyti tą persekiojimą. Tai ne mūsų darbas. Mūsų užduotis yra suteikti priemonių, kurios leistų identifikuoti taršos atvejį ir galimą teršėją. Tačiau aš norėčiau dabar pradėti diskusiją su valstybių narių prokurorų bendruomenė. Taip pat reikėtų pasikalbėti su komisija, nes tai nėra mūsų tiesioginė kompetencija. Tačiau mums reikia suvienyti visus suinteresuotusius e, partnerius ir, ir pažiūrėti visiems kartu, ką galima būtų patobulinti. Dar vienas klausimas užduotas buvo apie tai, kodėl nuo 2004 iki 2008 metų padaugėjo avarijų. Mokslinių atsakymų mes neturime, tačiau tais metais labai e, pagausėjo, pa, pa, suintensyvėjo laivyba. Tada būdavo labai sunku rasti įgulą, kompetitingų įgulos narių ir todėl e, per šį laikotarpį padaugėjo žmogiškojo faktoriaus nulemtų incidentų. Su tuo susiję daug faktorių, pavyzdžiui, variklių patalpa yra valdoma automatiškai, žmogaus prižiūrinčio juos nėra. Ma... Ačiū Dievui, kad uh, per tą laikotarpį didesnių avarijų neįvyko, tačiau mažų tikrai buvo nemažai. Buvo užduotas klausimas apie anglės dvideginio išmetimą. Taip pat norėčiau susijęti šį klausimą ir su siera. Europoje jau daug buvo padaryta siekiant sumažinti taršą iš traukinių, automobilių, ūkininkų ir jėgainių. Iki šiol laivybos sektorius išvengia tų apribojimų. Tačiau dabar tai o patiria vis daugiau spaudimo, ką nors daryti šiuo klausimu, bet vis dėlto reakcija gana lėta. Kalbant apie Šiaurės Europą, buvo apibriešta emisijų kontrolės erdvė, sugriežtinti emisijų standartai, sieros tarša iš laivų, nes mazutas naudojamas laivuose turi daug sieros. Tai ir čia galioja tam tikrą prasme atvirkštinis mechanizmas. Kuo labiau reikalaujama švaraus kūro sausumoje, tuo daugiau sieros ir kitų teršalų, teršalų dedama į jūrinį kūrą, mazutą. Aš čia nesileisiu į detalės, tačiau mes kaip komisijos vidaus konsultantai mes aktyviai dalyvaujame komisijo, politikos formavime. Taip pat ponia Maisner paminėjo piratų problemą. Ir džiaugiuosi galėdamas atsakyti į šį klausimą. Rugsėjo 25 dieną, taigi tik prieš dvi savaitės, Mes visoms valstybėms narėms išsiuntėme e, informaciją, sakydami, kad dabar galime LRIT informaciją teikti UNAFOR efektyviai. Visai lė valstybių narių sureagavo nedelsant per tą pačią ar kitą dieną. Ir jau jos gauna tuos duomenis. Mes susisiekėme ir su kitomis valstybėmis narėmis ir asmeniškai esu tikras, kad pamaščios jos taip pat suteiks savo leidimą. Tačiau mes individualiai su jomis dar pasišnekėsime. Duomenų apsauga buvo dar vienas klausimas susijęs su tuo. Duomenų mainai vyksta uždarame tinkle tarp EMSA ir patvirtintų naudotojų valstybėse narėse. Šių naudotojų skaičius yra gana ribotas. Kalbant apie SafetyNet, manau, minėjau, kad yra daugiau nei 2000 patvirtintų vartotojų, taigi jie turi laikytis drausmės ir neatskleidinėti duomenų kitoms šalims. Pavyzdžiui, informacija apie uostus gali būti jautri. Santykis tarp TJO ir Europos re reglamentų. Europos komisija yra išvertusi beveik visas aktualias, tai perkelusi beveik visas aktualias TJO taisyklės į Europos teisyną. Vis, visas svarbiausi dalykai ar jau buvo perkelti į ES teisę, ar dar tai bus padaryta. Taip pat ponas Krameris paklausė klausimą dėl konvencijos, Marpolo konvencijos susijusios su tarša. Ši konvencija leidžia pumpuoti ribotą kiekį naftos turinčių nuoplavų į jūrą. Ir labai aiškiai apibriešta šioje konvencijoje, ką galima daryti vandeninė ir ką galima daryti pakrančių vandenyse. Kalbant apskritai, pakrančių vandenyse negalima nieko pumpuoti už borto, kur yra, plikakimi matom, matomos naftos. Ir mūsų sistemas atlitinė yra gana jautri, ji e, aptinka net mažas, mažus kiekius naftos. Ir e, dar norėčiau sakyti į patį sunkiausią klausimą. Tačiau, o dėl nuobaudų, jeigu randami yra teršėjai. Na, prašytume kreiptis per pirmininką, nes kitaip čia kils anarchija. Taigi, sankcijos. Jų lygis priklauso nuo teisėjo diskrecijos. Toks yra bendrasis principas, tačiau yra priimtos tam tikros taisyklės dėl baudžiamųjų sankcijų už laivų tar taršą. Šios sankcijos nėra harmonizuotos, tačiau teisės aktai numato, kad atsakingi už taršą iš laivų asmenys gali būti baudžiami ne tik administracinėmis sankcijomis, bet yra numatoma ir baudžiamųjų sankcijų galimybė visose valstybėse narėse. Taigi operatoriai, kurie nurodo kapitonams pumpuoti naftos turinčias nuotekas už borto gali atsidurti kalėjime. Yra tokia taisyklė. Aš taip pat būsiu pakankamai drasus, kad atsakyčiau Peterio Vandalis klausimą, kuris paklausė, kam mes esame atsakingi. Mano viršininkas yra agentūros administracinė valdyba, kurioje atstovaujamos visos valstybės narės ir kurioje komisija taip pat turi nemažą delegaciją. Tai yra institucija, kuri tvirtina agentūros direktorių, tvirtina darbo programą, biudžetą, metinę ataskaitą ir panašiai. Tačiau dar vienas dalykas. Europos parlamentas taip pat e, gana aktyviai e, bendradarbiauja su mumis, e, prašo direktoriaus paaiškinti, papasakoti apie savo veiklą, atsiskaityti už savo veiklą. Parlamentas taip pat gali užduoti techninio pobūdžio klausimus, o tai jis ir daro transporto, biudžeto komitete. Europos audito rūmai nagrinėja visas agentūros veiklas. Kiekvienais metais sulaukiame apsilankimo, trunkančio keletą savaičių. Nepalieka ne vieno popierėlio nepatikrinę šie auditoriai. Taigi, manau, kad kontrolės tikrai užtenka, kaip ir turėtų būti. Taip pat buvo užduotas klausimas apie plieno E, darbų kokybę Kinijoje. Taip pat ir jūrų sektoriuje ši problema buvo kilusi būtent per 2006, 2007 ir 2008 pakilimo metų laikotarpį. Laivų savininkai užsakė tiek daug naujų laivų, dėl ko dabar gailisi, kad kiekvienas plieno pramonės darbi, kiekviena plieno gamikla Kinijoje pasivadino laivų statyklomis. Tikros laivų statyklos jau ateinantiems keliams metams buvo pilnai užsijėmusios, taigi kas netingėjo pradėjo statyti laivus. Kartais tiesiog bet kur ant upės kranto po atvirų dangumi. Ir kadangi trūko pajėgumų, e, tokia veikla buvo aktyvesnė šalies viduje nei pakrantėse ir mes patys esame susidūrę su visa eilė atvejų. Ir todėl svarbu, kad klasifika, už klasifikaciją atsakingos institucijos taip pat dalyvautų šiame procese, kad kontrolieriai būtų labiau kontroliuojami. Tos kl klasifikavimo kontrolės institucijos taip pat pritrūko kompetitingų darbuotojų. Tačiau aš bent jau nemanau, kad čia turėtume kalbėti apie kokią nors tiksinčią bombą, kad jūrose plaukioja laivai, kurių kokybė nėra pakankama. Na, ačiū mes atsiliekame nuo darbo atvarkės, sako pirmininkas, todėl turiu jūs bet kuriuo atveju nutraukti. Turime dešimt koordinatorių, kurie dar laukia. Tačiau daugiau nieko į sąrašą neįtrauksiu. Taigi, noriu dabar pasakyti ponas Blasto. Atsiprašo pirmininkas, ponia Blasto. Toliau sąraše turiu ponę Bilbao, ponas Grandis Paskal, ponas Kancer, ponas Gruyer. Ir daugiau neįtrauksiu į sąrašą nieko, ponia Lasko. Jeigu kalbėsite tik minutę, būčiau dėkingas. Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu labai greitai. Direktoriau, jūs kalbėjote apie laivų patikrinimus. Praeitoje kadencijoje aš rengiau pranešimą dėl valstybių uostų kontrolės. Ir ten numatoma sugriežtinti inspekcijas patikrinimus su uostuose ir kitose susijusiose vietose. O tam reikalinga mm, nemaža duomenų bazė. Mes siūlėme, kad turėtų būti nauja sistema, pagal kurią kiekvienam, kiekvienam laivui būtų priskiriamas rizikos profilis ir kad būtent Europos agentūra turėtų atlikinėti tokius patikrinimus. Tokiai sistemai reikėtų duomenų bazės, kur būtų įtraukti laivų rizikos profiliai bei jų patikrinimų istorija. Tai turėsite atlikti jūs. Ta sistema vadinasi TETIS 2 ir ji taip pat e, sąveikautų su CNET bei kitomis sistemomis bei tinklais. Taigi, kaip jų, kada jūsų nuomonė ši sistema pradės veikti? Ir ar tai bus skaitmeninė platforma? Ir kaip Paryžiaus memorandumo šalis galės rasti informaciją apie savo laivus ir jų rizikos profilį. Ačiū. Pone Bilbao, dabar vėl tik minutę norėčiau, kad kalbėtumėt. Ačiū. Ačiū pirmininkė, ačiū už paaiškinimus. Turiu du konkrečius klausimus. Jūs kalbėjote apie laivus, apie 16 laivų, kurios kovoja su tarša, su tarša ir sakėte, kad bus iki šių metų pabaigos e, pasirašyti du, dvi sutartys ir vienas iš laivų bus Bilbao įlankoje. Norėčiau paklausti, kurioje vietoje, Biskajos įlankoje, kurioje vietoje tiksliai. Antras klausimas, e, kaip šitie 16 laivų e, dirba ir kaip sakėte, dar iki šių metų pabaigos dar du turėsime laivus, kiek jie yra įvykdę misijų arba veiksmų, e, tų intervencijų ir kiek dar yra numatyta. Dabar dėl Atlantos. Aš jau šitame parlamente du kartus kalbėjau apie tai, kad yra per mažai saugomi žviejų laivai mes dabar Bukė Lekrana yra pagrobtas ir aš pažįstu tos žmonės, kurie yra pagrobti, nes tai yra iš mano šalies žmonės, laivas. E, norėčiau sužinoti, ar Ispanija, kuri nesprendžia šio konflikto, paprašė naudoti sistemą RTL e, tam, kad būtų galima geriau reaguoti į šitą pagrobimo atvejį. Ačiū. Mr. De Grandes Pasqua. Sí, gracias, señor de Reuter. Como sabe... Ačiū, pirmininkė. Kaip žinote, aš esu buvęs pranešėjas įvairių e, dokumentų susijusių e, su laivyba ir dirbdama šiuos darbus E, turiu įvairių klausimų. Pirmas klausimas labai panašus į ponę Bilbao dėl Biskajos įlankos. Tas laivas, kokią kompetenciją turės, koks tai bus laivas, e, kokią aprieptimi dirbs ir kokiam laikui bus šita sudartis pasirašyta. Antra. Sakėte, kad siūlėte savo paslaugas E, kovoti su piratais ir, ir kai kurios valstybės pritarė, kai kurios dar ne, ne, nepasisakė, ar dalyvaus ar ne. Mano klausimas, ar Ispanija priemė šią informaciją ir dalyvaus šioje sistemoje. Ir trečia, e, koks, koksai. E, kaip dirba šita sistema? E, būtent taršos e, srityje. E, kokios yra sankcijos, ar, ar jos didelės, ar, ar, ar, ar, ar, ar, ar mažos, ar administracinės, ar kokios ir kiek ta pati sistema gali tiksliai nustatyti taršos efektą, ar, ar jisai didelis, ar, ar, ar mažas. Ačiū. Grazie, Presidente. Velocemente volevo solamente cogliere. Ačiū. Kalbėsiu trumpai. Norėjau grįžti prie to, ką Jūs sakėte, kad ateityje sieksite stiprinti integruotą sistemą. Kalbėjote apie sustarimus arba galimus sustarimus, ypač su Frontex agentūra. Dabar, kaip žinote, kilo labai didelė e, problema su nelegalia migracija Italijoje, tad bet koks ryšys su Frontex agentūra būtų labai naudingas, norėčiau tai akcentuoti. Situacija labai sudėtinga, ją reikia spręsti kaip įmanoma grįžčiau, kad grįžtumėm prie įprastų gyvenimo sąlygų. Jūs sakėte, kad stebėsina labai geras dalykas ir e, tai gali būti labai svarbu ateityje, jeigu bus susitarta. Ir uh, Čia pirmą kartą girdžiu kalbant įvairių agentūrų atstovus, jų pagrindinė užduotis ir yra spręsti tokias problemas. Tai tas integruotas e, požiūris į darbą tarp agentūrų yra labai geras dalykas ir taip pat labai svarbu bendradarbiauti su mūsų e, kai, kaiminėmis, kaip, e, kaip minėjo ir komisijos narys, tai labai svarbus strateginių požiūrį. Ačiū, ačiū nariams, kad kalbėjot e, trumpai. Ir galiausiai panas Unijas. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Man susidaro įspūdis, kad agentūra vis daugiau dėmesio sutelkia į prevenciją, o ne į įvykusios taršos sukeltų problemų sprendimą. Tai man įdomu būtų sužinoti. Kaip panas Kameris sakė, kokios teisinės problemos kyla, jurisdikcijos problemos, su kokiom problemom agentūra susidarė šioje srityje. Ir konkrečiai norėčiau pasakyti, kad yra problemų, kaip galite įsivaizduoti, susijusi su Europos teritorinių vandenų nustatymu. E, dabar, pavyzdžiui, tarp Sardinijos ir Korsikos ir e, Bonifaco sąsaurių e, yra vandenų kuriais dalyjasi Italija, Prancūzija ir ten jau buvo apsispręsta, kaip e, reguliuoti su pavojingais kroviniais e, susijusius dalykus. Ir agentūra gali prašyti priimti e, teisinius aktus, kurie iškirstų kelią avarijoms įvykusioms praeitėje, praeitie, nes iš tiesų gali būti, kad kitos valstybės narės norės tęsti pavojingų krovinių vežimą tose zonose. Ačiū, panai Ugės. Dabar suteiksiu žodį ponai e, Daruteriui. Kalbėkite kaip įmanoma e, trumpiau. Jeigu e, nariai norės dar gauti iš jūsų papildomą atsakymą, galbūt bus galima jas gauti raštu. Ačiū visų pirma dėl duomenų kontrolė, sistema veiks nuo 11 sausio 1, viskas vyksta pagal planą, visos valstybės narės bendradarbiavo gyvenant projektą, dabar dėl ponios Balbao ir pono Degrandės paskal užduotų klausimų. Panaudoti laivai šiais metais Biskajos įlankoje ir Suomijos įlankoje tie laivai turėtų būti dislokuoti. Ką tik tai baigėme vykdyti konkursą ir, tiksliau, paskelbėme konkursą ir e, paprašėme operatorius pateikti pasiūlymus. Tai aš nežinau, kur tiksliai bus laivai, tačiau galėčiau tik tai nurodyti e, zonas, kur bus laivai. Kiek tai kainuoja, nelabai daug visa avarijų likvidavimo e, sistema, visai jai numatyta yra 20. 22 milijonų eurų per metus e, biudžetas ir e, taip pat ir visa palidovinė sistema yra išlaikoma iš to, iš to biudžeto. Ar jau buvo intervencijų? Taip, jau tris kartus laivais pasinaudota buvo, taip pat ir Ispanijoje. Atalanta operacija, kova su piratavimu. Ar Ispanija atsakė, dabar taip neprisimenu, reikėtų pasitikrinti, aš e, esu tikras, kad Ispanija labai, labai pritarė pačiai koncepcijai. Ar Clean CNET sistema gali atskirti vairius aplaidumo lygmenis? Atsakymas ne. Žinoma, palidovas. Uh, parodo, ar išsileimo, išsileimo teritorija didelė ar ne, tačiau patikros vietoje sraigtasparniais, lėktuvais labai svarbios yra tam, kad būtų galima kelti bylą. Darbas e, su Frontex nelegalios migracijos klausimu. Prašau nepamiršti. Mes tik teikiame jūrų duomenis. Tai mes darome gerai, bet nesame atsakingi už migracijos politiką. Mūsų noras yra tapti centriniu teikėju duomenų apie jūrų eismą. Dėl teritorinių vandenų ir nesutarimo tarp valstybių narių mes džiaugiamės galėdami į tai neįsivelti kol tai yra ES vaidmenis, mes turime atlikti savo funkciją, tačiau mes nesikišame į, į tai, kieno tai uh, vandenis, sprendžiant ar A ar B valstybės narės. Ačiū ponui Deruteriui, sako pirmininkas. Jei nariai turėtų papildomų klausimų, aš esu tikras, kad ponas Deruter um, su džiaugsmu jums atsakytų uh, raštu, jeigu parašytumėt jiems. Uh, Turiu pasakyti, kad EMS labai pasirengusi yra bendradarbiauti. Tokia mano patirtis buvo visuomet juos kreipiantis, dėja laikas išseko. Ačiū, kad atvykote pas mus, kad e, papasakojote apie EMSA, apie jos funkcijas, apie tai, ką darote. Mums reikia jūsų paramos, sako ponas Daruitė. E, dėl mūsų paramos, sako pirmininkas, tai e, Iš tiesų mes suprantame, kad darbai vyksta ir mes atliekame e, labai aktyvų e, vaidmenį, taip turime dirbti, o, o ne, neskęsti, kaip tas e, laivas, tokia kritika buvo išsakyta ES anksčiau. Esam pakviesti apsilankyti EMSA, svarstysime apie tokio apsilankimo galimybę ateityje. Ačiū už tai, kad pas mus atvykote. Gerbim, gerbiami nariai, poros minučių e, pertrauką tam, kad e, galėtumėm e, sutvarkyti prezidiumą.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 Colleagues, if you could take your seats and we could get. Kolegos, prašau susėsti. Turim tęsti darbą, nes šiek tiek atsiliekame su laiku, dirbdami pagal darbo atverkę. Ir rytinėje posėdžio dalyje turime išklausyti trijų projektų koordinatorių Pirmasis keitimas, keitimasis nuonėmis su TNT koordinatoriumi prietinio projekto numeris 3, ponas Davignon, kuris yra atvykęs, ponė Davignon, žodis jums maždaug dešimčiai minučių. Jeigu pavyktų, po to klausimai. Ačiū pirmininkė. Tikiuosi, kad neprireiks dešimties minučių kalbėti. Pasistengsiu tikrai ilgiau nekalbėti. Taigi buvom jau, jau penkeris metus dirbame ir buvo padarytas, padaryta ataskaita. E, kaip žinote, Trečiasis projektas yra du koridoriai tarp Prancūzijos ir Ispanijos ir vienas koridorius tarp Ispanijos ir Portugalijos. Taigi, Po penkių metų buvo parašta ataskaita ir turėtume galvoje šitą ataskaitą ir turėdami privilegiją perduoti darbą kitam koordinatoriui, tai nereikia per daug gilintis į detalės. Užtenka tik pristatyti pirmasias išvadas, kurių, kurias galima padaryti, žvelgianti visą darbą nuveiktą, nuveiktą per penkerius metus. dirbant kaip tarpininku tarp privataus, viešojo sektoriaus ir taip pat vykdomosios komisijos, vykdomo komiteto. Pirmoji išvada, labai pozityvi išvada. Šio prioritetinio projekto poreikis dar labiau padidėjo, lyginant su praeitais metais dėl paprastos priežasties nes tarp Ispanijos ir Prancūzijos eismo pralaidumo sunkumų didėja ir tai yra logiška, žiūrint į trumpalaikę perspektyvą. Antra vertus, aplinkos sauga. Jie labiau rūpinamasi dabar negu anksčiau. Ir geležinkelių. Geležinkelio eismas yra labai svarbus ir krovinių vežimo prasme, ir e, žmonių vežimo prasme. Taigi, kaip sakau, pirmoji išvada yra ta, kad šitas projektas įgavo dar, lab, dar daugiau reikšmės negu anksčiau. Antroji išvada nieko nenustebinsinti mes atsiliekame. Vis, vykdant visus didžiuosius projektus paprastai atsiliekame nuo darbo atvarkės. Taigi neturime būti nusiteikti pesimistiškai, tiesiog reikia suprasti, kodėl mes nespėjame nuveikti visų numatytų darbų. E, išvadoje rašau, kad yra trys priežastis, kodėl mes nespėjame laiku. Pirmiausia, turime techninę problemą. Tam, kad nutiestumėm greitaigių traukinių linijas, reikia padaryti tunelius, reikia e, kurti papildomą infrastruktūrą, e, reikia, tas linijos turi eiti per didelius, dide, didelius miestus ir ne visada vyriausybė turi pakankamai noro tai daryti, bet to yra įvairiausių e, teisės aktų, kurio reikia laikytis, reikia atlikti įvairiausių konsultacijų, jos trunka ilgai. E, Kaip žinote, administracinė tvarka ne visose valstybėse narėse yra e, vienoda, bet visą laiką tai yra labai brangu ir ilgą laik, daug laiko užima. Per atinačius penkis metus reikės suderinti nacionalinius prioritetus su mūsų e, prioritetais ES, tarp, tarp kelių šalių, tarp valstybinius prioritus. Žinoma, kiekviena vyriausybė labiausiai rūpinasi, kaip pagerinti savo nacionalinę infrastruktūrą ir netiek rūpinasi tuo, kaip jų vidinė infrastruktūra pagerins tarp valstybinę infrastruktūrą. Todėl savo ataskaitoje būtent ir rašau, kad jeigu e, neįmanoma suderinti nacionalinių prioritetų su Europos prioritetais, e, šitų sunkumų ir toliau neišvengsime nes neįmanoma sukurti tarp valstybinės infrastruktūros e, vien tik ES pastangomis. Matant, kad iš tikrųjų tai kliūtis yra ne tarp valstybinių lygmenių, o būtent nacionalinių lygmenių. Ir aš turiu keletą pasiūlymų tam, kad uh, tam, kad mm, tos institucijos, kuriuose susibūrusios ispanų ir prancūzų, ispanai ir prancūzai suinteresuoti tam tikrų koridoriumi, ar e, ispanai ir, ir portugalai, kad jie geriau pagalvotų apie bendrą infrastruktūrą, kad jie galvotų kartu ne apie savo nacionalinę, e, nacionalinę infrastruktūrą, bet apie visą bendrą reikia suprasti prioritetus, suprasti visas kliūtis ir konkrečių sprendimų ieškoti, ne tik tai abstrakčiai kalbėti apie siekiamus tikslus. Dabar, kalbant apie tarp valstybinį lygmenį, viskas yra gan abstraktu ir tarp valstybinių reikėtų sukurti tokią struktūrą, kurioje galėtų dalyvauti koordinatorius, galintis vykdyti savo, savo vaidmenį ir taip pat prižiūrėti tinkamą to projekto lėšų panaudojimą. Trečias sunkumas yra susijęs su tuo, kad reikia pažiūrėti, galima, kaip galima panaudoti dabar esamą geležinkelio tinklą, kaip jį pritaikyti, o ne iš karto pulti statyti naujus geležinkelius. Žinoma, taip darydami mes šiek tiek atsiliksime nuo darbo atvarkės, bet visgi reikėtų išsiaiškinti, kaip mes galime panaudoti dabartinius geležinkelius, kaip, kaip juos galime pritaikyti. kaip reaguoti į suinteresuotų šalių reakciją, kur, kur visgi dažniausiai galvoja, kad jų nacionalinės linijos yra svarbiausios, o negalvoja tarp valstybinių lygmenių. Labai svarbu, kad bendroje struktūroje būtų priimamas mm, bendras sprendimas ir kad būtų laikomasi bendro projekto vaizdo. Yra dar ir ketvirtas punktas. Kaip matėte, ponas, kaip matėte kitose ataskaitose, ponas Vik dirba būtent su ženklinimo technologijomis. Jis turėtų dalyvauti ir šiuose debatuose, nes labai svarbu, kad bendros rekomendacijos dėl sąveikos, techninės sąveikos būtų, būtų įtrauktos ir mūsų bendrą debatą ir kad mes jas atsižvelgtume ir bendradarbiavimas su, su ponu Vink yra tikrai įmanomas ir jis būtų naudingas. Dar du klausimai, gerbiamas pirmininkė. Dans la photographie de la situation actuelle, koks, kokia yra dabartinė padėtis. Šiuo metu darbai Ispanijoje, Ispanijoje yra pažengę toliau negu Prancūzijoje pasienio zonoje. Ispanijos ir Portugalijos pasienyje nepaisant ekonominės krizės ir kitų sunkumų, viso to, mm, tos, tos nežinomybės dėl, dėl nacionalinių sprendimų e, tarp Ispanijos ir Portugalijos darbai vyksta gerai. E, dabar ateities finansavimo klausimas, tai būtent kai kalbama apie ES instrumentus susijusius su valstybėmis narėmis. Projektai Ispanijoje gavo didesnį finansavimą negu Prancūzijos projektai. Galbūt dėl to Ispanijoje darbai pažengia toliau negu Prancūzijoje. Ir baigdamas, gerbamas pirmininkė, norėčiau pasakyti pirmiausia, kad tai yra prioritetinis projektas. Antra, tam, kad jis ir liktų prioritetinis, yra būtina žengti į priekį ir, ir, ir žengti prieki greitai. Ta pažanga yra įmanoma, jeigu turėsime galvoje koordinaciją tarp, tarp ispanų, portugalų, ispanų, prancūzų ir gerinsime šią koordinaciją. Tai yra labai svarbu, būtent šitą koordinaciją, nes vienai par kitaip komisija turės per pirmą kitų metų semestrą e, pasiūlyti pateikti savo naują pasiūlymą naujiems e, prioritetiniams projektams. Ir akivaizdu, kad finansinis klausimas, teikiant prioritetinius projektus, yra labai svarbus. Ir žinoma, daugiau lėšų bus skiriama labiau pažengusiems projektams, kuriuose yra mažiau klaustukų, mažiau kliūčių. Taigi yra daug darbo, kuris, kurį turėsime nudirbti. Koordinatorius e, visą tai puikiai žino, jis mm, entuziastingai imsis šio darbo. Taigi dėkoju Europos parlamentui už dėmesį ir, ir e, linkiu ponui sėki, sėkmės vykdant šį projektą. Ačiū, pirmininkė. Pirmininkas. Ačiū. E, tikimės, kad ponas sėki entuziastingai ir profesionaliai dirbs šį darbą. Ponas Grandes Paskual, EPP. Ačiū gerbiamas pirmininkė, ačiū ponė Davinion, labai ačiū už visą nuveiktą darbą. Manau, kad ponui Seki perdotate e, šitą gerai padarytą, nuoširdžiai nudirbtą darbą išdidžiai. Ir mes kaip parlamentas dėkojame Jums už Jūsų pastangas. Žinome, kad dirbote sąžininkai, gerai, profesionaliai. Gaila, kad Jūsų darbe e, pasitaikydavo kliūčių, kurios nepriklauso nuo Jūsų. Ir nekarta tai yra pasakyta, bet visgi reikia dar pakartoti negalima būtų, būtų tiesiog e, neatleistina, jeigu ponas Seki kalbėtų apie tuos, tas pačias kliūtis, kaip ir jūs kalbėjote. E, čia mūsų Europos lik ir svajonė tokia turėti, turėti vidinę rinką, bet visgi. E, ta tarp valstybinė rinka visą laiką jai kyla nacionalinės kliūtis. Šitam projekte yra dvi kryptis. Portugalai. E, su portugalais visas darbas vyksta gan greitai, turėjome problemų per rinkimus, e, nes e, portugalų partijos kalbėjo ir diskutavo, ar, šitas, ar, ar šita linija yra prioritetinė ar ne. Ir dabar šitas klausimas yra įspręstas ir Portugalija nebekels kliūčių vykdyti toliau šį geležinkelio projektą. Kitoje pusėje. E, turime, kitoje monetos pusėje turime Ispaniją, e, Prancūziją. E, mes bendradarbiavame su Prancūzija ir, tarkim, Prancūzija mums labai padeda terorizmo e, klausimais ir iš tikrųjų mes labai draugiškai e, nusiteikę dirbdami su Prancūzija. Tačiau Prancūzija. E, lyg ir nori, kad Europa baigtųsi prie Pirėnų ir Prancūzija lik ir nepakankamai dėmesio teikia šiam Europos projektui. Iš tikrųjų, kaip jūs sakėte, Ispanija vykdo savo namų darbus, dirba ir pilnai įsijungia į, į darbą, spėja beveik laiku. Bet manau, kad Prancūzija per mažai dėmesio teikia šitam projektui. Tokia yra realybė ir būtina kažkaip įveikti šitą kliūtį, nes šitas projektas nėra vien ispanų projektas, tai yra Europos projektas ir mūsų šaliai yra tiesiog gyvybiškai svarbus. Manau, Portugalijai taip pat, nes tai yra geri mūsų broliška šalis ir būtų gerai, kad per tuos pirėnus kažkaip galima būtų kirsti greitai ir, ir keleiviams, ir kroviniams patikimai, greitai nes iš tiesų reikia. Turėtume būti konkurencingesni, turėtume kažkaip peržengti tos pirinėjus, tu labai, pirienus labai dėkoju, kad jūs e, išsakėte šią problemą, e, nieko nekaltindamas, aš irgi nekaltinu, bet e, realybė yra tokia. Šitas projektas yra tarp valstybinis projektas ir Ispanija atliko savo darbus, manau, kad Prancūzija privalo vykdyti savo įsipareigojimus ir mažiau. Daugiau domėti šio projektu ir daugiau pastangų dėti šiam projektui, nes jisai visgi yra Europos projektas. Labai ačiū. Ačiū. Socialisto atstovas. Ačiū. Pone Davinion. Pirmiausia, dėkoju už pateiktą informaciją ir už visus darbus nuveiktus per paskutinius penkerius metus. Pirma, turiu tokį bendrą klausimą. Jūs kalbėjote apie sunkumus ir pabrėžėte, kad geresnis koordinavimas yra svarbiausias veiksnys tam, kad būtų pasiekta tam tikro progreso. Kaip manote, ar jūs kaip koordinatorius neturite pakankamai būdų paspausti e, atsakingus asmenys, kad jie susirinktų, tartusi ir pasiektų pažangos. Kokie, ką jūs patartumėte daryti? Ar tai turėtų būti biudžetiniai instrumentai, ar, ar, ar kažkaip kitaip naudojamos priemonės, kad visgi būtų galima <clears throat> greičiau pasiekti pažangos? Jūs kalbėjote apie tai, kad skirtingose šalyse skirtingų greičių vykdomi tie patys darbai. Kaip galima greičiau koordinuoti ir, ir, ir dirbti? Pone Bilbao, Aldė atstovė, labai ačiū. Taip pat ir ponui Davinion dėkoju už visą nuveiktą darbą. Aš labai suinteresuota šiuo prioritetiniu projektu, nes gyvenu regi tame regione, Euskadį, tai būtent Baskų žemėje, kur kur dirbama ties šituo projektu ir žinau, kokių problemų mes turėjome praeitie ir kokių galime turėti dabartyje ir ateityje. Mums bent jau Baskų institucijoms šis projektas visą laiką buvo labai svarbus ir bus labai svarbus, nes tai yra ryšys su Europa ir mes teikime prioritetą šiam projektui, kuris. E, mus priartins prie Europos projekto, prie, prie visos bendros Europos rinkos. Žinau, kokiu yra sunkumu ir žinau, kad e, ponas Sarkozy pateik, e, paprašė ataskaitos, kad e, išsiaiškintų, kokia čia polemika vyksta tarp, tarp įvairių e, nevyriausybinio organizacijų, ekol, ekologinių organizacijų ir e, savivaldybių. Taigi, ponas Sarkozy paprašė ataskaitos apie bendrą padėtį. Norėčiau paklausti, kaip manote, kas bus, jeigu ataskaita, kurios paprašė Prancūzijos prezidentas e, visgi padarys kažkokios neigiamos įtakos šiam projektui. Jeigu išvada jeigu išvada to bus tokia, kad dabartinė geležinkelio į, į liniją šiek tiek pagerinta yra pakankama Prancūzijai ir kad dabartinė linija būtų Prancūzijos dalis šiame projekte. Aš nepritarčiau tokiai išvadai. Manau, kad reikia tobulinti e, dabartinės linijas, nes čia yra Europos projektas, prioritetinis Europos projektas. Tačiau norėčiau sužinoti jūsų nuomonę ir ką būtų galima daryti, jeigu visgi bus prieita Prancūzijoje tokios nuomonės. Ačiū. Thank you, Mr. Van Dalen. Ačiū, ponas Vandalen. Ačiū, pana Davinion, už pastangas, už kantrybę ir diplomatiją. Tačiau esu peržiūrėjęs ir kitus, jūs, kitas jūsų ataskaitas šio klausimu ir pastebėjau vieną tokį kaip ir jungiantį e, siūlą ryšį, kad tai yra sudėtinga, sudėtinga, labai sudėtinga. Ir paskutinėje ataskaitoje Jūs sakėte, labai stengiausi, bet mes nieko nepasiekėme, mes negalime nieko pasiekti, kad ir ką darytume. E, kodėl jūs to nepadarėte? Ponas Krimeris nuo žaliųjų. Mm, penktadienį buvo mums išdalinta ataskaita, o šiandien ją turėtum svarstyti. Tad norėčiau pasakyti, kad mes nespėjome visko perskaityti ir įsigilinti, nes šitos ataskaitos nebuvo išverstos. E, ar ateityje galėtume maždaug prieš tris savaitės gauti ataskaitas ir tada diskutuoti, nes tiesiog mes nespėjame perskaityti, e, norėtumėm įsigilinti e, prieš diskutuodami. Aš nieko nekaltinu, bet norėčiau pasakyti, kad ateityje būtų gerai, kad tai, tai nepasikartotų. Antra. Kaip mes turėtume žvelgti į problemas? E, Vokietijoje irgi yra vykdomas projektas, pirmasis projektas, ir jau milijonai buvo investuoti per daugelį metų į šį projektą ir dabar šis projektas vis nesibaigia ir, ir kiek be, be investuotumėm vis negana ir negana. E, norėtųsi žinoti, kaip ekonomiškai ir politiškai kokios sėkmės turės šitie projektai. E, Ispanijos ir Prancūzijos projektas, žinoma, yra, turi ir tam tikrą istorinį pagrindą. Prisimenu, kai buvo statomi greitkeliai Ispanijoje ir jie su niekuo nebuvo sujungti, jie baigdavosi Ispanijoje. Tai nereikėtų kartoti šitos, e, to, tų pačių klaidų. Ir tik tai e, dvi pusės susitarimai galėtų išspręsti tokias problemas. Tad būtent šios tarp valstybinės. E, problemos prie Pirėnų kalnų, ar tarp Prancūzijos ir Ispanijos yra dvišalių susitarimų šiuo klausimu. Žinoma, sakoma, kad tai per daug uh, pavojinga dėl terorizmo, bet ar yra pažanga kažkokia šituo klausimu iš abiejų šalių dvipusiais dvi, dvi, dvi santykiais? Ir dėl TŽV Prancūzijoje buvo pastat, pastatyta dar dešimt naujų TŽV stočių. Į, į tas TŽV stotis galima nuvažiuoti tik tai mašinomis, iki Paryžiaus galima nuvykti greitai, bet paskui per miestą pervažiuoti iš tikrųjų labai sudėtinga. Uh, ką galima, kaip galima pagreitinti, pagerinti transportavimą, transportą į šitas TŽV stotis. Tai kol kas turiu tiek klausimų. Ačiū. Uh, uh, Na, aš pats, nu, ponė Davinjonai, norėčiau pasakyti, kad uh, iš tikrųjų parlamento nariai labai aiškiai išreiškė nuomonę, kad problema atrodo yra ne Ispanijos, bet Prancūzijos pusėje ir jūs taip pat apie tai užsiminėte. Tačiau man įdomu, ar problemos, kurios dabar kyla dėl šio konkretaus projekto ir koridoriaus, ar jos yra nacionalinio pobūdžio, ar jos yra tarptautinio geležinkelių pobūdžio. Nes tokiu atveju iškeliamas devynios priežastys, kodėl ko nors negalima padaryti, bet užuot iškėlus vieną priežastį, kodėl galima tai padaryti. Taigi, ponė Daviniu, tai pasakius, norėčiau žodėti perduoti jums, kad atsakytumėte į klausimus. Ačiū. Aš atsakysiu pagal tą tvarką, kuria buvo užduoti klausimai. Visų pirma, ponios Degrandės Paskual klausimas. Daugiau nei penkerius metus mes susidurėme su problema, kuri kyla dėl netinkamo informacijos skleidimo apie realią situaciją. Ir aš prie to dar sugrįšiu, pirmininkė. Pradinis darbų grafikas jo buvo laikomasi Ispanijos pusėje per ilgai. Ispanijos partneriai e, dirbo pagal jį, nors iš mūsų pusės ir buvo keliama tam tikrų klausimų jeigu mums reikės ap, daryti apvažiavimą apie vieną arba kitą miestą, ar viskas bus gerai. Jie sakė taip. Tačiau vieną dieną prieš kelis metus pamatėme, kad uh, vėluojame. Ir tai sukėlė įtampą, nes kai kurie žmonės dirbo remdamiesi vieną hipotezę o kiti kita, nors ir žinojo, kad tai nerealistiška. Ir todėl paskutinėje ataskaitoje aš labai pabrėžiau tai, kad jeigu mes nepatobulinsime dabartinės informacijos ir skaidrumo sąrangos, pamatysime, kad kils tos pačios problemos ir tie patys nesutarimai tarp abiejų partnerių, kad dar, darbo grafikai nebetitiks pradinio plano. Ir mūsų atveju toks skirtingas situacijos matymas kaip tik ir, ir yra pagrindinė problema, dėl kurio projektas negali eiti į priekį. išnagrinėję praktinę situaciją, prancūzijos e, valdžios pareigūnai man pasakė, kad šis projektas ir toliau turi likti prioritetiniu. Ir čia norėčiau kreiptis į ponę Bilbao, pasakydamas, kad iš tikrųjų. Per Prancūzijos rinkimų kampaniją Prancūzijos ministras išsakė abejonių dėl šio prioriteto. Tada Prancūzijos ministras pirmininkas tam paprieštaravo. Aišku, daugiau turbūt tikėtis ir nebeįmanoma. Tačiau e, asmeniškai manau ir galbūt tai taip pat atsakys į jūsų kitą klausimą. Kad abiejose sienos pusėse svarbiausias prioritetas yra savo pačių problemų sprendimas. Kada tai atsitiks, nežinome, galbūt kils problemų, bet mes jas išspręsime. Galbūt ispanai turi savų priežasčių. Na, o prancūzijos valdžios institucijos turės savų priežasčių, kad, kurios juos paskatintų pasiekti rezultatų, nes pažvelgusi praktinės problemas ir jų sprendimus, matome, kad dirbama vakume o to jau ir taip padarėme per daug. Dėl to ir susiklausė dabartinė situacija. Tačiau e, dėl Portugalijos man abejonių nekyla. Tiesiog sakyčiau, kad informacijos sklaidos problema yra svarbi ir situacija dar blogesnė nei anksčiau, o poreikis išspręsti šią problemą yra svarbi, dar, dar didesnis nei anksčiau. o koordinatoriaus vaidmuo yra išsiaiškinti visus tuos kaltinimus, kažkaip juos išspręsti, pašalinti juos, kad turėtume bendrą diskusijų platformą, kad galėtume visi teikti konstruktyvius pasiūlymus. Tai tiek norėjau pasakyti šio klausimu. Atsakant į ponios Bilbao ar kito kolegos klausimus, norėčiau pasakyti, kad eg, egzistuoja tik viena tarp, abipusė sutartis tarp Ispanijos ir Prancūzijos e, pasirašyta 95 metais, taigi naujo instrumento jokio nėra. Tačiau, kaip jau minėjau savo ataskaitoje, valdymo struktūros šiems koridoriams yra neadekvačios. Yra lobistų grupė, tačiau jų kompetencija yra nepakankama sprendžiant tas problemas, kurios mums kyla. Todėl buvo siūlymas pakeisti sąlygas, iš esmės, kuri iš esmės priemė tiek Ispanijos, tiek Prancūzijos pareigūnai. Dabar pažiūrėsime, ar jos bus praktiškai gyvendintos ar ne. Taip pat turime pažiūrėti, ar, ar jos bus tikrai gyvendintos ar ne. Taigi, manau, kad tikrai svarbiausia problema yra požiūrio problema. Aišku, kyla tarpusavio kritika, kuri ne visada yra pagrįsta, bet jeigu laikysimės teisingo požiūrio ir tai galima išspręsti. Jūsų uždavėte klausimą, ar mes, koordinatoriai, turime pakankamai įgaliojimų, kad tinkamai atliktume savo darbą. Noriu pasakyti, kad koordinatorius ir yra koordinatorius. Jis nėra kaip komisijos atstovas, jis tiesiog palengvina visą darbą. O, o kad tai padarytų, jis aišku turi galėti pilnai įgyveninti savo užduotį. Jei skaitėte mano ataskaitą, tikriausiai pastebėjote, kad per tuos pasaruosius penkis metus taip nebuvo. Tačiau su abiejų ministrų palaiminimu, kurio susilaukiau prieš parašydamas ataskaitą, taigi tie ministrai man leido pakeisti procedūrą. Ir todėl Aišku, koordinatorius turi dirbti savo darbą ir atsiskaityti už tai, ką padarė. Ir todėl metinės ataskaitos yra tokios svarbios, nes jos parodo realią situaciją, kas buvo padaryta, ko nebuvo padaryta, kas turėjo būti padaryta ir kodėl tai nebuvo padaryta. Taigi, be galo svarbu, kad komisija ir komisaras ir taryba atsižvelgtų į visus tuos punktus, nuspręsdami dėl savo pozicijos, nes komisijos pozicija dėl Prancūzijos, Ispanijos ir Portugalijos nuspręs, ap, apspręs jų politikas. Tikiuosi, kad tai bus daroma remiantis įvairiausiais pasiūlymais, kuriuos pateikia koordinatoriai. Jūs taip pat klausite, Minėjote, kad diplomatija yra geras dalykas ir kantrumas yra geras dalykas, bet kodėl jūs nepasakėte, kad jie tiesiog nenori, negali ir, ir tiek? Aš tam negaliu pritarti. Po penkerių metų man susidarė įspūdis, kad dabar svarbiau nei bet kada suprasti, kad tai gali būti padaryta, bet mes turime pakeisti tą žinę, kurią siunčiame. Todėl ir parašiau tą ataskaitą, kurios optimistinę pavadinti negalima, tačiau joje sakoma, kad padaryti galima daugiau nu, galbūt aš čia ir neteisingai suprantu, bet viskas, ką aš galiu šiuo atveju padaryti, yra parašyti savo nuomonę. Na, ponia Bilbao, vienas iš sunkumų yra tas, kad turime be galo daug diskusijos partnerių, taigi skaidrumo ir informacijos klaidos principai turi būti taikomi jiems visiems turime bendradarbiauti su įvairių šalių atstovais, taip pat su atstovais tam tikrose šalise. Ir todėl pasiūlyčiau, kad visos suinteresuotos šios šalis turėtų visą laiką dalyvauti posėdžiuose, kuriuose vyksta planavimas, kuriuose priimami tarpiniai sprendimai ir e, nustatomi tikslai. Svarbu tai, e, svarbu vykdyti tą stebėseną nuolatinę o komisija gali nuspręsti, ar ir toliau teikti finansavimą ar ne. Čia jau komisijos prerogatyva. Tačiau koordinatoriai turi sugebėti pasakyti, ar tai ir toliau lieka prioritetu, ar mes sugebėjome išspręsti kliūtis, pašalinti jas ar ne. Tačiau svarbiausias vis dėlto yra komisijos sprendimas ir čia tikrai nėra projektų vadovų atsakomybė. Kalbant apie ataskaitų prieinamumą įvairiomis kalbomis parlamente. E, bijau, kad ne man čia reikėtų atsakinėti į šį klausimą. Manau, kad aš savo ataskaitą parengiau laiku, tačiau vėlgi čia jau nėra mano e, kompetencija. Pirmininkė, paskutinis dalykas, kurį norėčiau pasakyti. Mes turime suvokti, kokie objektyvūs sunkumai kyla. Norėčiau pateikti Jums vieną pavyzdį kai nustatome darbų grafiką, turime užtikrinti, kad geležinkelio operatoriai turėtų riedmenų, traukinų, turime užtikrinti, kad visa logistika ir infrastruktūra būtų funkcionali. O vėlgi skirtingose šalise geležinkelio operatoriai, valdymo institucija yra skirting, skirtingi organai, skirtingos institucijos e, besirūpinančios skirtingomis problemomis ir kitų institucijų problemomis joms, joms visai nerūpi. Tai situacija tokia kaip ir turbūt kitose sektoriuose. Ačiū. Ačiū už paaiškinimus, ponė Davinion. Dabar turbūt pereisime prie jūsų kolegos, pono Perinkhorst Tačiau norėčiau dar sėki padėkoti komiteto vardu už jūsų darbą, kaip už jūsų koordinatoriaus darbą ir tikėsime su jumis bendradarbiauti ir ateityje. Ačiū pirmininkė. So I welcome up to the top table uh, Norėčiau pasveikinti pas mus atvykus poną Brinkhorst. Jisai yra turbūt pratęs sėdėti ir keistis nuomonėmis tokiuose prezidiumuose, nes uh, yra dirbęs parlamente. Šeštasis prioritetinis TNT projektas - geležinkelio linija Lijonas Triestas, Ljubljana, Budapeštas, Ukrainos pasienis. Žodis panui Brinkorstui. Ačiū pirmininkė. Džiugu vėl būti transporto turizmo komitete, kuris buvo svarbus e, sąjungininkas skiriant prioritetą e, perėjimui prie kitų transporto rūšių ES. Dar kartą dėkoju už galimybę kalbėtis šiandien su jumis. Šeštasis prioritetinis projektas yra sudėtingas e, projektas su ilga e, politinių diskusijų istorija aukščiausių lygmenių. Norėčiau priminti, kad 94-aisiais e, buvo susitarta dėl pirmo ES transporto prioritetinio projekto. Uh, ir e, tos problemos e, kilusios tarp valstybiniams projektams ir konkrečiai šeštajam prioritiniam projektui jau tuomet e, buvo. Detalių neminėsiu, bet norėčiau paminėti atskiras atkarpas Lyonas Turina. Triestas tai yra dvi istorinės sostinės bendravusios uh, per amžius, e, galėčiau pasakyti, pirmininkė, kad pažanga tikrai e, duoda daug vilčių ir galėčiau pasakyti, kad e, Prancūzijos politikos patirtis yra labai teigiama. Iki metų pabaigos bus baigti du tuneliai, vienas Leport, Lepres ir galiausiai Modana. Uh, Jeigu pamenate, e, observatorija e, buvo padarius tokių atradimų ir jeigu pamenate, e, slėnyje desus buvo kilę problemų, kur buvo galvojama tiesti tą geležinkelio dalį. Aš tikiuosi, kad italai įsipareigos iki gruodžio mėnesio kad e, tyriamieji darbai prasidėtų Italijos pusėje nuo kitų metų. Taip pat, aišku, reikia ir finansinių įsipareigojimų, vyko diskusijos dėl finansinių įsipareigojimų šiais sunkiais laikais, aišku, jūs tai prisimenate. Ir toje konkrečioje e, teritorijoje tai taip pat e, egzistuoja gerbiamas pirmininkė, tai yra ilgalaikė vizija naujo. Naujo tunelio Lionas turinas, tai bus 57 km tunelis, bus pats ilgiausias tunelis ilgesnis netgi, netgi Lamanšo tunelis jungiantis Junktinę karalystę ir Prancūziją. Ir nuveikta nemažai darbo jau esamoje linijoje e, Lionas Turinas ir aš galėčiau e, patarti visiems, e, galbūt atostogaujant, išmėginti tą geležinkelio liniją tarp Liono Turino. Labai graži vietovė, bet užtrunka kelionė daug valandų. Ir E, žinoma, jeigu neauktų e, srautai toje linijoje, tai ir naujoji linija ne, neatsipirktų. Ir aišku, naujoji linija yra geriausia turbūt e, to modalinio poslinkio galimybė maršrute per Alpes tarp Italijos ir Prancūzijos buvo sukurta darbo grupė, joje dalyvavo geležinkelio operatoriai, nacionalinės saugos e, institucijos, e, kol kas ten dalyvauja reguliavimo institucijos ir konkrečiai norėčiau pasakyti, kad labai e, svarbu, kad Europos geležinkelio agentūra prieš, įsteigta prieš porą metų jau dabar nuo, nuo vasaros. Uh, dirba su RMTS projektu. Čia mano kolega Vinkas už tai atsakingas yra ir mes labai glaudžiai su jais bendradarbiavame ir žinoma, jų patirtis labai e, teigiama yra ir būtent tokiam kontekste e, galime pasiekti bendro saveikumo ir koordinuoti du nacionalinius tinklus. Pirmininkė, ankstesnių diskusijų metu buvo keltas klausimas, e, kur tie sunkumai. Aš tikrai galėčiau neslėpdamas pasakyti, kad geležinkeliai labai uh, svarbus mano gyvenime buvo ir iš tiesų iki šiol dar ta vidaus rinka ten nesusiformavo. Visai nesenai vyko iš Hagos į Bruselį ir, ir kaip, kaip visuomet traukinys vėlavo 40 minučių paprasčiausiai dėl to, kad Olandai neteikė tam prioritetui, o Bruseliui tai yra svarbu. Ir čia nenoriu kaltinti Niderlandų, tai vyksta visur. Ir tai labai reikšmingas dalykas. Ir aš norėčiau, kad Europos geležinkelių institucija labai įsitrauktų į tai, nes, nes tai yra svarbu, kad pakeistume visuotinį požiūrį, apie ką kalbam. Ir kalbame apie saveikumą Praeitą kartą apie tai kalbėjau, um, kalbam apie tai, kad nėra abipusio pripažinimo. Septintaisiais nuo septintųjų metų ne, nevyksta traukinių susiekimas. Ir aišku, yra uh, svarbu, kad uh, abiejų šalių gyventojai galėtų važiu, važiuoti. Signal, signalų sistemos Italijoje ir Prancūzijoje nesusikalba. Ir žinoma, visam tam pakeisti reikia laiko. Ir žinoma, reikia ir dokumentus, netgi rankiniu būdu e, perduoti. Pirminkė, galiu pasakyti, kad aš pats traukinių eksploatacija niekada ne, neužsijėmiau ir mane žavi, kaip tai veikia e, Europoje. Ir čia, aišku, mes visi ir parlamentas gali padaryti daugiau. Aš tikrai nesiskunčiu, aš manau, kad e, tikiuosi, kad e, galų gale Italijos ir Prancūzijos tinklų sistemos pradės susikalbėti. Pirmininkė Turinas Triestas poslinkiai abiejose dalise e, žada vilčių, tačiau manęs neramina atkarpa tarp Venecijos ir Triesto. Ir be tos atkarpos projektas žlugs ir bus sunku e, toliau finansuoti šeštą e, prioritetinį projektą, nes tai nėra projektas tarp Italijos ir Italijos Prancūzijos, bet e, tai yra jungtis tarp e, vakarų ir pietų Europos. Ir dėl to ta atkarpa labai svarbi yra. Aš man, mačiau šioje salėje ir iš Venecijos atstovų, tikiuosi, kad pritarėte man. Toliau, e, Trieste Divačia Koper atkarpa galima sakyti, kad per pastaruosius porą metų programa yra užstrikusi. Triestas e, buvo um, esminė e, Italijos dalis, ir, e, tačiau buvo atkirsta ir dabar galų gale pradedama vėl sujungti tas dalis, taigi svarbu yra sukurti bendrą struktūrą, kaip yra Liono Turino, Šandalė atkarpoje ir uh, Tai ir čia reikėtų sukurti bendrą Italijos-Slovenijos infrastruktūrą ir mums reikia jūsų pagalbos, kad suvoktumėm, kad praeitis yra praeitis, bet ateitis yra būtina. Toliau Dilačia Liubliana Budapeštas, Ukrainos siena jeigu sėdi į traukinį Triestą, nori važiuoti į Budapeštą, tai reikėtų pasiimti labai storą knygą, galbūt Tolstojaus karą ir taiką, nes kol atvyksi į Budapeštą, baigti, baig, baigsi tą knygą perskaityti ir mano darbas, aišku, yra jums padėti. Aišku, poslinkių šiandien yra daugiau, nes e, vengrai ir slovenai pradeda vis labiau suprasti svarbą ir dirbti kartu, tačiau, aišku, tos abi šalis labai nukentėjo nuo krizės ir pirmą kartą vengrai ir slovenai imasi konkrečių žingsnių, vykdydami konkretų bendrą projektą. Pirmininkė, koks mano bendras vertinimas? Aišku, prie sienų yra daug vilčių teikiančios pažangos, nors laikai sunkus yra, nors manęs neramina Triesto atkarpa Koperio atkarpa, ypač Koperio atkarpa, ten yra perkela, tai ten 5, 5 km yra tokia atkarpa, kur apskritai kelio netgi nėra. Ir aišku, tai daro visą tai sudėtinga, bet to dar e, problemų kelia ir finansavimas. Dabar finansiniai klausimai. Žinome, kad e, išgyvename ekonominę e, krizę, bet reikia skirti dėmesio infrastruktūrai. Svarbu yra su, suvokti, kad e, valstybės narės neturi lėšų, privatas investuotojai nėra linkę investuoti. Tačiau reikia galvoti, kaip spręsti šitą problemą. Reikia pagalvoti apie iniciatyvą, e, galvojant apie Europos investicijų banką, reikėtų pagalbos iš ten, nes tai būtų viena iš pagalbos galimybių, kad būtų galima kurti naują reikalingą infrastruktūrą. Kodėl energetika, infrastruktūra, uh, energetikos infrastruktūra yra svarbi, jai teikiamas prioritetas, o geležinkelio infrastruktūrai neteikiamas prioritetas. Tai yra svarbu ir, aišku, reikėtų daryti spaudimą ir iš valstybių narių pusės, nes e, e, būtent ten e, galima padaryti didelį poveikį. Ir mums reikėtų su, susitelkti ES, galvoti apie finansinius išteklius ir taip pat dirbti aplinkosauginių požiūrį atsakingų būdu. Būsima veikla mano. Iki 13 metų dėja turėsit e, reikalo su manim, nes buvau dar kartą patvirtintas e, dirbti šį darbą. Ir tęsiu darbą su tokiu pat užsidegimu. užsidegimu. Ir tikrai siūlyčiau išbandyti traukinį tarp Triesto ir, ir Turino ir pamatysite, kaip viskas keičiasi. E, daug kas keičiasi, bet kaip viskas Europoje lietai. Lisabono sutarčiai prireikė 10 metų, šiam traukiniui šiai linijai paleisti prireiks 15 metų. Tikiuosi, kad dar tuo metu būsiu gyvas. Ačiū pirmininkė. Uh, Ačiū pirmininkė. Ačiū pranešėjau. Žinau, kad jūs labai ilgus metus dirbote su geležinkelio srityje ir aš taip pat, ir aš taip pat esu labai e, nusivylęs, nebežinau, ko griebtis iš to projekto. E, tikrai labai lietai geležinkeliai progresuoja. Dauguma jūsų žinote, kad Junktinėje karalystėje yra žinomas, labai žinomas e, lokomotyvas, kuris buvo pertvarkomas ir pertvarkomas ir visi sakė, kad tai buvo nuostabus projektas. Ir paskui visi diskutavo, ar jisai nuspalvintas, nudažytas tinkama žalia spalva. Taigi kartais iš tiesų galima prarasti kantrybę, dirbant geležinkelių srityje. Tačiau labai, labai noriu prisidėti, kuriančiai stebuklą būtent vidinę atvirą geležinkelių rinką. Ir mums tikrai reikės užsispyrimo, bet nebejoju, kad vieną dieną tai įvyks, nežinau, ar be būsiu gyvas, bet kada nors sulauksime tos dienos. Ir keturi prašantys žodžio, pirmiausia, EPP atstovas. Kiek laiko aš turiu pirmininkę? jūs turėkite galvoje, kad dar pone Ligdenberg kalbės. Ir žinau, kad ji tikrai turi pasiruošusi visą žemėlapį geležinkelio atveju, tai atrodo pavojingai, taigi turėkite galvoje. Pradėjome dirbti 24-aisiais šiuo projektu. Manau, kad reikėtų kreipti daugiau dėmesio šiam projektui ir daugiau pastangų judėti. Iš tikrųjų, dabartinė padėtis yra gan liūdna. Ir dėl infrastruktūros, ir dėl socioekonomikos. Iš tikrųjų, mums reikalingas šitas projektas, bet padėtis yra tikrai netenkinanti. Turime gan didelių problemų vykdydami šį projektą, bet jas galima įspręsti. Aš išskiriau keturias atskiras grupės. Jūs kalbėjote apie keletą klausimų. Kur yra didžiausia problema? Ar politinis sprendimas, ar, ar pats kelias? Aš esu iš Venecijos ir senai jau domiuosi šio klausimu. Pirmiausia, Leonas Turinas, paskui Venecijos problema, E, dabar jau link Liublianos, ta, ta atkarpa yra problematiška. Jeigu visgi ši čia didžiausia problema glūdi, tai mes turėtumėm truputį labiau paspausti regioninius ir nacionalinius institucijas. Mes turime užbaigti šią liniją, e, apsibriežti visą mūsų darbo programą. Čia yra toks kaip ir atspirties taškas. Tam, kad nusistatytumėm tinkamą darbų grafiką, reikia išsiaiškinti visus trūkumus, visus sunkumus. Tik tai taip ta, tas darbo grafikas bus realus. Antra, procedūros ir, ir darbo grafikas. Kaip sakėte, šita linija yra labai reikalinga reikia sujungti Budapeštą, Kijevą, kitus iš tos linijos miestus. Turim 24 liniją, Baltijos, Adrijos liniją. Šitos trys linijos yra labai svarbios ir reikia gerai apgalvoti, kokia bus jų infrastruktūra. Kalbant apie laiką, manau, kad Svarbiausia čia yra politinė valia. Žinoma, ir finansavimo klausimas yra svarbus, ar mes galėsime užmokė, sumokėti už visus statybos darbus, bet turime rasti finansinį sprendimą. Turiu pasiūlymą. Jūs kalbėjote apie obligacijas, bet reikėtų jų kurti ir tam tikrą fondą šiai infrastruktūrai, ypač šiai linijai, kuri mano manimu yra be galo svarbi. Šitas fondas turėtų dalyvauti skirtingų atkarpų kūrime nes tos atkarpos, tose, kuriant tas atkarpas neįmanoma, neužtenka pastangų, e, vietinės valdžios pastangų. Manau, kad tokia tvarka mums padėtų sukurti mechanizmą, e, kaip kaip finansuoti regioninių lygmenių tam tikras atkarpas. Ir iš tikrųjų tai būtų neblogas sprendimas, nes dabar mūsų ekonomika patiria sunkumų. Tos viešos e, iniciatyvos turėtų privataus sektoriaus palaikymą ir visas šitas mechanizmas pats suktusi. Manau, kad Europos investicijų fondas galėtų prisidėti, Europos investicijų bankas, bet Pabaikime šią liniją, paleiskime ją. Tam, kad mūsų projektas visgi, visgi pasiektų savo tikslą. Nu, turiu baigti, nes pirmininkas rodo, kad mano laikas baigė. Ačiū, ponas Tikal iš socialistų grupė, e, frakcijos. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Turiu klausimą, kuris susijęs ne tik šeš, su šeštu projektu, bet taip pat ir su septynioliktu. Tikiuosi, kad ateityje šie projektai bus sujungti kažkur ties Budapeštu. Ir tada bus pratesti link Bukarešto, Konstancijos e, ta linija, nes būtent taip sukurtumėm greitaigių traukinių e, sistemą visoje ES. Mano klausimas būtų, koks yra jūsų požiūris, kokia jūsų vizija, ar jūs palaikytumėte tokį ambicingą projektą. Būtent tai, kad e, šeštas projektas prasidėstų iki Budapešto, tada Bukarešto ir Konstancos. Ačiū. Pone Liktimberger, porą minučių ir paskui turėsim keletą sekundžių viską apibendrinti. Ačiū. Mes kalbame apie italų geležinkelius ir apie tai, kad juo, jais dar galima būtų ir naudotis. Kaip man kalbėti angliškai ir klausia pranešėjas. E, tirolietiškai, nu žinoma, taip irgi būtų galima. Ne, neturime tiroliečių vertėjų. so, said, uh, huh? yeah, Ge Taigi, kalbėsiu vokiškai. Bet nevarkite manęs už mano vokiečių kalbą. Italų geležinkeliai yra viena didžiausių problemų šiame projekte. Ir norėčiau tai susijęti su vienu labai svarbiu klausimu. Žinau, kad e, Liono Turino atkarpoje yra jau paruošta tunelių ir žinoma, kad tai buvo didelė problema, bet jau dabar jau mm, padaryta pažanga. E, taip pat ir iš šiaurės rytus nuo Venecijos į, pietų, į pietričius nuo Venecijos taip pat jau yra nuveikta šis veisas. Bet jeigu mes norime, kad geležinkeliai būtų e, patrauklus, reikia žvelgti labiau į priekį ir turime tiesti tus geležinkelius ir daryti juos patrauklius vartotojams, o ne tik tai paaišyti ant popieriaus. Būtent todėl labai svarbu žinoti, kad jeigu mes galvojame apie Europos koridorius kaip vienetą, tai reikia apie juos ir žiūrėti bendrai, o ne gilintis vien tik tai tam tikras atkarpas. Reikia žiūrėti į bendrą infrastruktūrą tarp tų kritinių taškų, nes turi, geležinkelis turi būti patrauklus ir jo turi būti paprasta keliauti. Tik tada mes galėsime pateisinti tas investicijas, kurios, e, kurių, kurių prireiks statančias linijas. Bet jeigu mes nutiesime tik keletą tunelių, E, tai kaip sakė vienas kolega, kur buvo statomi, statomos katedros e, dykumoje, tai panašiai ir čia. E, jeigu nebus linijų jungiančių šiuos didžiuosius projektus, tuomet nėra prasmės vien žvelgti šios didelius projektus ir, ir jų niekaip nesujungti. Manau labai svarbu turėti galvoje bendrą infrastruktūrą ir turėti galvoje tas atkarpas, kuriomis jau galima naudotis. Galbūt reikia geresnių lokomotyvų. Yra tam tikrų problemų tam, dėl tam tikrų kritinių taškų, bet dabar susidaro įspūdis, kad statome ten, ten ir šiandien, bet visa statoma infrastruktūra net nesusijungia. Kita vertus, e, regi regionų gyventojai nemano, kad jie dalyvauja šiame projekte. Jie sako, čia mes, mes su tuo nesusiję. Nenoriu žydinėti Olandų, bet. Bet e, Olandai nori greičiau nuvažiuoti į, turėti greitesnę liniją į, į, į, į Neapolį. Ir galima įtraukti vietinius gyventojus į tuos projektus, parodyti, kad tas projektas jiems yra aktualus, tai yra jų projektas. Kalbame ne tik tai apie pinigus, ne tik tai pinigų mums trūksta. Bėda, bėda, bėda yra ir kitur. E Ačiū ponai Vandalen iš, iš, iš SEO. Karjerą, profesionalią karjerą. Ponas Brinkos. E, pone Brinkos, jūs jau senai dirbote geležinkelio srityje ir tai vienas iš sunkiausių jūsų darbų. Sakote, kad šitas darbas yra nuostabus, Aš 25 metus dirbu geležinkelių srityje ir žaviuosi šio sektoriumi. Mm. Ir e, iš tiesų geležinkeliai visą laiką yra sudėtingas sektorius, sudėtingas rytis. Jame yra daug verslumo, daug verslo ir jūs tikrai dabar per savo karjerą dirbate patį sunkiausią darbą. Uh, Turiu du klausimus. Skaičiau jūsų ankstesnę ataskaitą dėl šio projekto. Buvo kalbama apie Koper Divačią atkarpą. Šitą atkarpą turėjo būti pradėta 2008 metais, paleista turėjo būti iš tos ataskaitos. Dabartinės ataskaitos matau, kad šita atkarpa dar nėra paleista, tad matome, kad vėluojama gan stipriai. Šita atkarpa nėra jau tokia ilga ir dėl jos vėluojama kodėl vis dar nepradėtas darbas šioje atkarpoje? Ar ten žmonės tikrai skaito Tolstojų ar kitas toras knygas? Kodėl dar nepradėtas, nepaleista šitą liniją? Antrą norėčiau paklausti. Jūs esate koordinatorius šio projekto, ar jūs dar, vis dar optimistiškai nusiteikęs, ar jūs tikite šio projektu, jisai sunkiai juda į priekį. Ar jūs manote, kad visgi šitas projektas pavyks? Kaip jūs vertinate tikimybę, kad šitas projektas bus visgi įgyvendintas? Ačiū. Taip, turime dar du prašančių žodžio. Ponas Dal Doltan. Ačiū. Norėčiau pritarti vienam kolegui, kolegai, kuris kalbėjo apie vietinius gyventojus ir jų reakciją į šios projektus. E, Lijonas Turinas, Prancūzijoje e, žmonės labai laukia, kada bus baigtas šis projektas ir politikai pritarė, kad reikia remti šį projektą. Žinoma, e, įvyko tam keletas nelaimių, Monblano tunelyje ir kitame tunelyje. Ir žinome, kad tenai per Alpes, per tuos tunelius keliauja per daug vilkikų. Uh, dabar jų yra mažiau, bet 2007 metais magistralės tiesiog keliai buvo tiesiog užkimšti iš Lyono į Italiją važiuojančių vilkikų ir iš tikrųjų pažeidžiama ir saugumo, pažeidžiami ir saugumo reikalavimai, ir aplinkosaugos reikalavimai. Todėl šitą realybę rodo, kad mes turime kiek įmanoma daugiau kelių krovininio transporto perkelti ant geležinkelio. Žinkelio Ir iš tiesų žiniasklaida pasakoja kiekvieną dieną e, apie tai, kaip reaguojama šį, į šį projektą. Ar jūs turite kokios nors informacijos apie italų požiūrį į šį projektą? Ačiū. Ačiū. Manau, kad svarbiausia ne pinigai. Dažniausiai sakoma, kad mums reikia daugiau pinigų. Žinoma, studijos galbūt dėl tunelių vyktų greičiau. Et Bet penkių kilometrų atkarpai užbaigti reikia ne tiek pinigų, kiek geros valios. Būtent to mums ir reikia. Pirmiausia, reikia padaryti tai, ką galima greitai padaryti, už, už, užpildyti tas spragas, nes kitaip žmonės prieštarau, žmonės mm, nepalaikys mūsų projekto. Dėl linijos į Budapeštą Kita galimybė buvo Paryžius, Bratislava ir Bratislava būtų paskutinis e, miestas, bet e, koordinat, buvo tas koordinatorius, kuris negalėjo priimti savo šaliai ne, ne, nepalankaus sprendimo ir galų gale Buda, buvo Budapeštas, o ne Bratislava. E, Karla Pes visą laiką rūpinasi Olandų, Olandų interesais ir tai nėra pats protingiausias, e, protingiausias sprendimas ar protingiausias būdas dirbti. Šiaip ar taip nesuprantu, kodėl sunku taip sujungti Triestą su Kopa. Kur ta problema, kodėl negalima to padaryti? Ačiū, ponė Brinko. Pone Brinkos, prašom atsakyti. Ačiū pirmininkė, ačiū nariams už pasisakymus. Visą laiką jie yra labai naudingi koordinatoriui. Pirmiausia, reikia pabrėžti, taip pat ir ponė Lichtenberg sakė, kad reikia žiūrėti į bendrą projektą. Aš iš tikrųjų senai dirbu e, geležinkelių srityje ir aš tikrai niekad nebūčiau ėmęsis šito darbo, jeigu nebūčiau žiūrėjęs į visą e, sistemą. Man svarbiausia ne Lionas Turinas, bet aš noriu su, sujungti vakarų Europą su rytų Europą. Ir visą laiką svajojau apie tai, apie, apie tokią e, infrastruktūrą ir visi suprantame, kad jeigu norime, kad veiktų vidinė rinka, turime turėti bendrą infrastruktūrą ir rytų ir vakarų Europos ir, e, dalis yra vienodai svarbios. Jūs e, teisūs, kai sakote, kad visada e, regioniniai nacionaliniai interesai yra labai svarbus. Taip, nes Europa, Europos Sąjunga yra, e, turi savo regionus ir, ir, ir, ir, ir atskiras, atskiras šalis. Visose šalyse kyla ir visose srityse kyla tas vietinis klausimas ir, ir, ir atominės energijos, ir, ir, ir šiaip energetikos, ir, ir, ir, ir transporto. Kaip visą laiką sakydavau, kad svarbiausia kalbėti su vietiniais. Manau, kad. Manau, kad ponas Berlusconi dirba gerą darbą ir, ir, ir, ir, ir kad dabar yra daug daugiau palaikymo ir e, lapkričio mėnesį bus e, vietiniai rinkimai, regioniniai rinkimai. Ir aš paprašau ne naujų, nu, nuo finansavimo, bet jeigu klausite, ko ko galit, ko galit man padėti, tai nueikite pasikalbėkite su e, vietinė valdžia, su, su savivaldybėmis, galbūt tada bus pasiekta kažkokios pažangos. Žinoma, kažkur reikia pradėti. E, Liono Turino atkarpoje svarbiausia yra ne tunelis. Pirmiausia, reikia pagerinti dabartinę situaciją. Taigi, ponia Vanalin, klausite, ar, ar aš esu optimistiškai nusiteikęs. Taip, aš tikiu šiuo projektu, nes tvarumas visą laiką buvo mano varomoji jėga. Aš 9-7 metus dirbau šitoje srityje ir e, dirbau aplinkosaugos srityje ir dabar matau, kad mažai kas šneka apie aplinkosaugą, tik tai keli žalieji. E, tvarumas yra labai svarbu, bet dažniausiai nacionaliniai interesai kelia problemas, nes na, vietinių lygmenių kalbama, kad mano, mano teritorija baigėsi čia ir daugiau apie tolimesnę teritoriją negalvoju. Pone Končin, jūs esate teisus, vidinės problemos egzistuoja. Bet prašau padėti man ir dėl Venecijos, ir dėl kitų teritorijų. Ponas Molėti, pavyzdžiui, jis yra uh, geležinkelių šefas Italijoje. Jis taip pat nori žinoti, kas vyksta pietričiuose ir šiaurės vakaruose. Taigi, suteikite man paramos ir tada mes pakalbėsime apie finansavimą. Dėl e, Europos investicijų banko irgi čia galima kažką nuveikti. Mes e, komisijos vardu, aišku, galime kalbėti, ką norime, tačiau mes turime suvaidinti vaidmenį, kalbant apie pasienio jungti. Tačiau mes tiesiog patys negalime finansuoti visos struktūros. Kodėl turėtume būtent skirti finansavimą Turinui Navarijon arba Navarai Triestui? Tai juk yra Italijos linija. Šitas e, koridorius bus naudingas tik jeigu jisai bus išpildytas visas, o Italija juk, kaip ir Olandija, yra, kaip ir daugelis kitų šalių, yra turtinga šalis. Pone Tikau, kur jūs? Aš suprantu, kad jūs iš tos šalies, kur PP6 ir PP17 gali būti sujungti. Aš suprantu, ką jūs norite pasakyti. Ir jeigu jūs turite gerų pasiūlymų, e, mums bus labai įdomu juos išgirsti. Aišku, juk Bukareštas irgi yra Europoje ir turi būti sujungtas su kitais miestais. Tačiau, nors turiu daug žilų plaukų galvoje, bet vis dar man liko keli metai aktyvios tarnybos. Pone Lichtenberger, man atrodo, turbūt jau sakiau jums, kad ponas Verano vis dar dirba naudingą darbą, tačiau svarbiausia ir galutinis dalykas yra regioniniai rinkimai, o po to reikės priimti sprendimą. Ir esu tikras, kad parlamentas man padės, pasakydamas Italijos vyriausybę, prašydamas Italijos vyriausybės skirti tam, tikrų, tam tikrą sumą pinigų po regioninių rinkimų. Pone Vandalin, aš sutinku, kad valstybė per daug dominuoja, o dabar būtų per daug pavojinga viską iš naujo nacionalizuoti. Tiek bankus, tiek infrastruktūrą. Tikriausiai jūs irgi su tuo sutiksite. Kopio divačia antrasis klausimas. Kodėl taip pavėluotai? Na, dėl istorinių priežasčių Buvo toks žmogus ponas Tito, kuris prieš daugelį metų okupavo Triestą antrojo pasaulinio karo pabaigoje. Ir italų ir slovėnų problema vis dar aštri. Slovenijai koper, koperis yra labai didelė, didelis prioritetas, nes tai yra vienintelis uostas Slovenijoje, o Triestas irgi yra istorinio ginčio dalis istorijos pakeisti negalime, todėl mano užduotis yra, kad ir Triestas, ir Koper būtų sujungti su Dvačia. Ir aš pabandysiu pakeisti tą mulų perėją tarp Triesto ir Koperio, kad tai taptų civilizuota, civilizuota jungtimi. Aš jokių ten asmeninių interesų neturiu, bet tai yra nuostabus pasaulio kampelis Tačiau reikia taip pat suprasti, kad negalima leisti, kad jūsų pačių istorija jūs palaidotų. Todėl mums reikia bendros struktūros, kuri būtų trieste, kuri būtų tiek sloveniška, tiek itališka. Slovenijos transporto ministras yra dvigubai jaunesnis negu aš ir jis pasižadėjo su manimi bendradarbiauti ir aš tikiu, kad jis taip ir darys, nes būtent tokio naujo požiūrio mums ir reikia. Taip pat e, turime 600 metrų jūros lygio e, skirtumą. Triestas ir Ljubljana, netgi klimatas skiriasi. Taigi reikia išnagrinėti ir aplinkosaugos poveikį. Todėl tai ištruks daug ilgiau. E, Pone Dutu, atsakydamas, norėčiau pasakyti, kad man patinka Prancūzijos vienbalsiškumas. Bet jeigu jūs Bet turbūt reikia pagalvoti, kad ir kitas šalis reikia lygiai įtraukti. Taigi, ačiū labai, sako pirmininkas ponė Bringurstai, už labai įdomų pristatymą šio projekto. pasidalijus naštą dirbti lengviau. Taigi, pirmininkas dar kartą dėkoja komiteto vardu kalbėtojui ir tikisi tolimesnio bendradarbiavimo. Ačiū. Now, uh, the... Dabar pereikime prie projektų numeris 1 ir 17. Ponas Balakzaks pristatys jūs. Tačiau atrodo, kad ponas Reuteris vėl ateina mums juos pristatyti. Berlinas, Milanas, Palermo koridorius viena, pirmas. Ir šio projekto koordinatorius buvo Karel Van Miet, kuris dėja vasarą mirė. Ir uh, praradome labai puikų žmogų. Antrasis koridorius yra mūsų visų kaip parlamento narių mėgstamas koridorius Paryžius, Strasbūras, kur ir toliau tęsiasi į mažą Austrijos miestelį vieną ir po to Bratislavą. Ar taip? Taip. Ponas Reuteris pakalbės apie šios du koridorius. Dešimt minučių. Ten minutes and two corridors, yes. Na, dešimt minučių dviem koridorių. Ačiū, pirmininkė. Kaip jūs sakėte, iš tikrųjų, aš dėl labai liūdnos priežasties esu čia, nes Karl Van Miert, kuris buvo prioritetinio projekto numeris vienas koordinatorius nuo 2005 metų, pasitraukė iš mūsų tarpo, tačiau aš esu atsakingas už panašius projektus. Nuo 98 metų dalyvavau trišalėje komisijoje, kuri nagrinėjo be Benabės tunelio galimybės jau prieš dešimtmetį. Taigi jau kažkur 20 metų stebiu šio projekto eigą ir nors ir liūdna, bet taip pat ir džiaugiuosi, kad galėsiu perteikti dalį jo pranešimo. Ir pirmas dalykas, kurį noriu pasakyti, kad pirmasis prioritetinis koridorius e, labai pažangiai juda į priekį visose šalise, Vokietijoje, Austrijoje ir Italijoje. Vokietijoje e, svarbiausi ruožai, e, kurie jau užbaigti, yra Berlinas, Leipcigas, Münchenas, Halė, Leipzig, Nürnberg, Kamštis. Kamščių problema ten dabar yra sprendžiama, investuota 7 milijardai eurų. Iš šios problemos sprendimą Austrijoje Inveliai sekcija susilaukė 2,3 milijardų, o Verbelio Innsbruko ruožas bus atidarytas 2012 metų pabaigoje. Italijoje jau atidaryti kelio ruožai Verona Bolonija ir Milano Bolonija. Jie taip pat yra labai svarbus šiam projektui. Taip pat Tikėtina, kad bus atidaryta kelio ruožas Bolonija Firenze 2009 pabaigoje. Taigi Italija realizuos labai svarbę šio pirmojo projekto dalį ir tokiu būdu sukurs pagrindą e, greito, greitai tinklui Italijoje. Tačiau Karl Van Mied labai aiškiai didžiausią dėmesį telkė į sudėtingiausius klausimus nuo pat savo darbo kaip koordinatorius pradžios. Jis pabrėžė, kad dviguba pasienio, pasienio rožas tarp Müncheno ir Veronos buvo labai, yra labai sudėtingas klausimas. Čia svarbiausios problemos yra Brenabės tunelis, pietų prieima įvažiavimas į Veroną. Tačiau gera žinia yra ta, kad poveikio aplinkai e, įvertinimas Brenabės tuneliu jau yra užbaigtas. Jau matau, ponia Bichtenberger norės užduoti klausimą dėl to. Taip pat svarbu paminėti ir tai, kad tiek iš Austrijos, tiek iš Italijos pusės 2009 metų Liepos mėnesį um, sulaukėme finansinio ir techninio bez tunelio patvirtinimo. Taigi šio tunelio statybos turėtų prasidėti 2010 metais ir pasibaigti 2022 metais. Tai be abejo daug vėliau nei manėme tačiau tuo pat metu labai svarbu pabrėžti, kad reikia pradėti jau šie, šiuos darbus. O taip pat noriu pasakyti, kad taip vadinamasis Culauštretin jungtis taip pat yra įgyvendinama. Čia mums reikia solidžių valstybių narių finansinių garantijų. Taip pat turime užtikrinti, kad naujoji Brennerė linija bus panaudota maksimaliai ir kad bus visiškas sąveikumas su infrastruktūra. Ir tai nereiškia tik EGEVS, bet taip pat e, ašių svorių, traukinių ilgio saveikumas, sistemų saveikumas ir taip toliau. Čia vėlgi džiaugiuosi galėdamas Jūs informuoti, kad Karl Vink, kuris dirba su EGEVS, užtikrino, kad EGEVS B koridoriui buvo pasirašytas ketinimų protokolas. Ir Galiausiai norėčiau paminėti, kad Karl Van Miert labai aktyviai siekia užtikrinti, jog visi proceso veikėjai dalyvautų darbuose. Ir todėl Brena koridoriaus platforma ir finansinės struktūros darbo grupė bendradarbiavo, kad parengtų Brene veiksmų planą, kurį galėsime pateikti ir jums. Buvo pasirašyta bendra deklaracija Romoje. Ja pasirašė visos suinteresuotosios šalis, išskyrus vieną ir apie tai, jeigu reikės, pa pakalbėsiu taip pat. Tai buvo Deutsche Bahn ir tai nulėmė vadovybės pasikeitimas Deutsche Bahn. E. Tačiau šis veiksmų planas apima 15 atskirų priemonių, kurios turėtų prisidėti prie to, kad šis tunelis būtų pastatytas laiku. Jūs kaip parlamentas jau e, sutikote, kad būtų paskirtas pirmajam prioritiniam projektui naujas koordinatorius, kandidat struktūrą reikia dar, aišku, patikrinti, tai susijęs su rinkimais Vokietijoje. Tačiau esu tikras, kad per ateinančius metus mes tęsime Karlon Miertį pradėtą gerą darbą ir užtikrinsime, kad šis projektas bus realizuotas. Tai tiek apie pirmąjį projektą. Ar dabar turėčiau pereiti prie 17-ojo? Taip. Šis projektas, pirmininkė, yra projektas, kurio koordinatorius yra Pite Balaš. Ir dabar jau turiu pasakyti, kad dėl daug džiaugsmingesnės priežasties aš jį pavaduoju, jis dabar yra Vengrijos ministras pirmininkas užsienio reikalų ministras ir mes tikimės, kad jis vėl kada nors ateityje um, dirbs vien tik su Europos klausimais, o ne, o ne užsims platesniais užsienio reikalų klausimais. Pats projektas, mano nuomonė, yra labai sėkmingas projektas. Iš Prancūzijos pusės realizuojame jungti, na, dar ne visiškai iki Strasbūro, bet tuo pat metu dabar jau esame antrojoje fazėje. Kel tiltas tarp Prancūzijos ir Vokietijos jau statomas. Tai palengvina ne tik traukinių eismą, bet ir Reino laivybą labai palengvina. Didelė Offenburg Karlsruh ruožo dalis Vokietijoje jau baigta, Stuttgart Ulm bus pastatyta tarp 2010-2020 metų ir Augsburg Müncheno ruožas bus užbaigtas 2010 metų pabaigoje. Vokietijoje vyks diskusijos per ateinančius mėnesius, bus kalbama apie Ulm Ausburg sekcijos, tai yra ruožo kelio, atsiprašau, užbaigimą. Tačiau mūsų nuomonė šie darbai yra vykdomi gana laikantis varkaraščio. Austrija labai greitai tiesia ruožus nuo Linzo į Vieną. Jis turėtų būti atidarytas 2013 metais. Taip pat sutrumpės važiavimas 30 minučių nuo Linz iki Vienos ir 40 minučių iki pagrindinės stoties ir Lainse tunelio. Tokiu būdu sukuriant jungti tarp Westbound ir pagrindinės stoties. Slovakijoje e, mums tai reikia kelių kilometrų, kad sujungtume vieną ir Bratislavą. Ir reikia užtikrinti, kad būtų finansavimas skiriamas šiai jungčiai. Ir dabar lauksiu klausimų apie tai, tačiau man, na, jeigu galiu išreikšti savo asmeninę nuomonę, man labai svarbu, kad būtų užtikrinta jungtis ir su oro uostais. Tai, tai yra susijęs su saveikumo politika. Pieter Balaš labai aktyviai dirbo koordinatoriaus pareigose, kad gautų ketinimų protokolą iš visų keturių valstybių narių. Turime e, paramos deklaraciją iš daugiau nei šimto ūkio subjektų, taip pat yra e, tarptautiniai sustarimai tarp visų susijusių valstybių narių. Taigi manau, kad šis projektas gali būti laikomas e, pavyzdiniu, nors ir sudėtingu projektu. Jame kilę yra daug vietos sunkumų visokių. Ir kaip ponas Brinkors jau sakė, kiekvienas projektas atrodo nuostabiai, kai apie jį kalbate Apskritai, tačiau kiekvienas projektas vietos mastu kelia labai daug problemų. Ir čia koordinatoriai suvaidino tikrai labai svarbu vaidmenį siekdami užtikrinti, kad šie projektai eitų į priekį. Aš aišku, nesu šių projektų koordinatorius ir nenoriu juo būti. Čia tiesiog m, mm, pavaduoju dėja Karlo Mir ir taip pat Peter Belaš. Tačiau E, džiaugsiuosi galėdamas atsakyti į jūsų klausimus. Ir mano kolega Herald Reuters taip pat e, galės atsakyti į jūsų klausimus. Ačiū. Ačiū ponui Reuteriui. Kol kas žodžio paprašė tik ponė Jėgel, bet e, esu tikras, kad bus ir daugiau norinčių užduoti klausimus. Gal vienu metu apie abu projektus kalbėsim ir nariai gali atitinkamai užduoti klausimus. Pradėsime nuo pono Kun apie e vartų. Ačiū pirmininkė. Gerbiami kolegos. Transporto jungtis skirtos tam, kad būtų e, galima pervežti krovinius iš vienos vietos į kitą tranzitą, tačiau kalbant apie šiaurę, e, pietus ir rytai vakarai jungtis, čia kyla didelių kliūčių, pavyzdžiui, Brenner tunelis. Netgi jeigu jis būtų tinkamai įrengtas, piko eismo metu praktiškai būtų viršytos jo galimybių ribos. Klausimas yra toks. Kaip būtų galima nutiesti tinkamai liniją per Brenner tunelį, per Müncheną, kad uh, E, jų pajėgumas būtų pakankamas piko eismo metu, nes tai labai e, e, siejasi ir su maršrutais į šiaurę ir į pietus. To mums reikia visoje Europoje. Mums nereikia maršrutų, kurie staiga nutrūksta kažkurioje Europos vietoje, o po to reikia, tarkim, krovinius perkelti į kitas transporto priemonės. Toliau. Ber Berlynas Taip pat reikėtų pagalvoti apie um, kryžminės jungtis transeuropinio tinklo. Mes kalbame apie šeštąjį projektą, tai linija uh, į pietus nuo Alpių, kertantį plankės, kertantį Alpę. 17 projektas. Kaip visą tai sujungsime į vieną tinklą? Grats, Brunen, toliau link Baltijos šalių, link Varšuvos, Praha, Berlynas, rytinė jungtis. Zasnicas, Rostokas, jungtis su Skandinavija. Reikia tinklo, visą tai sunkti į tinklą. Tai vienas iš EPP reikalavimų. Neturime diskredituoti pačių jungčių vertės, jeigu norime pasiekti visus uostus, skaitant Skandinaviją. Ačiū panui Ruder už komentarus. Porą trumpų klausimų. Esu nauja narė šiame komitete negirdėjau, ar yra tam poreikis, ar prioritetai e, tinkamai planuoti yra. Pasibaigus e, kriziai galima daryti prielaidą, kad transporto srautai didės ir e, vėl viskas bus transportuojama per uostus. Ar iš tiesų Brenner tunelis nėra pakankamai didelis, kad atlaikytų srautus? Dar vienas dalykas. Vieną Bratislavą minėjote, žinoma, maršrutas labai trumpas, sakėte, kad reikia tik poros kil kilometrų, bet nepasakėte e, kur. Sakėte, kad reikėtų apimti ir oro uostus. Tai klausimas toks, ar kalbame apie vieną Bratislavą e, ruožą, įskaitant oro uostą, ar kur tiksliai tas maršrutas. Toliau, pane Lichtenberger. Labai ačiū laiko nedaug. Antraip e, galėčiau labai ilgai kalbėti. Taip, Brenner tunelis. Kalbėjote apie poveikio aplinkai tyrimą. Sakėte, kad jis praktiškai baigtas. Pietinė e, prieiga, čia yra e, didelių aplinkosauginių problemų, kaip kad buvo atskleista. Uh, bandomasis projektas susidūrė su esminėmis problemomis. Visą tai, kas buvo sakyta apie praeitį, geologinį riziką, visa tai dabar yra patvirtinta. Yra skirtingos rizikos kategorijos Italijoje, Austrijoje, gyventojai nebuvo informuoti, su jais nebuvo konsultuotasi. kyla pavojus vandens telkiniams tam tikrose regionuose. Žinoma, buvo pažadėta, kad ten bus įrengti e, kurortai. Bet tai turbūt visai kitas klausimas yra, kas man kelia klausimą dėl pietinio ruožo į Veroną. Čia tik tai projektai ir nieko daugiau. Tad stebina tai, kad vokiečiai savo transporto planuose šiam maršrutui neskiria prioriteto. Kokia prasmė investuoti, jeigu niekada tai nebus pastatyta. Ir aš manyčiau, kad tai ir yra didžiausias klausimas. eismas iš šiaurės į pietus, nenorima maršruto tiesti į Innsbruką, per, norima keliauti per Alpes ir jeigu Veronos ruožas bus pratestas, nepamirškim, kad tai labai sudėtinga, jokios prasmės nėra kalbėti apie e, Brennerio tunelį, na, kalbant apie e, finansinės garantijas e, Italijoje, Aš norėčiau, kad tas klausimas būtų keliamas atskirai, svarstomas atskirai. Nes tai nekelia pasitikėjimo, bet jūs dar minėjote savykumą, techninius aspektus. Aš norėčiau pratesti šitą mintį. Daug traukinių sustoja prie Brennerio tunelio, nes Italijoje turi traukinį vairuoti porą mašinistų, ten pasitaiko, kad vienas iš jų tiesiog gali nepasirodyti. Aš su to užaugau. Toliau, ką darysime su Mesinos tiltu, kuris yra modernizuojamas Italijos. Na, aš nežinau, ar tai yra įtraukta į projektą ar ne. Toliau, 17 koridorius apie kurį iš trijų projektų kalbame. Yra trys alternatyvos. Sprendimo nepriimta, nepasirinktas kuris vienas iš, iš jų. Aš būčiau už, už tą, kurį galima greičiausiai pastatyti senojo Alpių keliu. Antra dėl 17 koridoriaus, panas Badas štai minėjo. Ar galvojate apie Müncheno Linco maršrutą? įtraukiant pramon, chemijos pramonės trikampį. Ir būtų labai protinga tai apimti, nes tai reikštų, kad e, būtų e, apimtas krovinių vežimas. Ir e, toliau dėl Prancūzijos, ar, ar ten kalba eis apie krovinių vežimą, ar apie greitosius kelvinius traukinius. Aš galvojau, kad vienas būtų E, skirtas keleiviams, o antras projektas e, kroviniams. Ar apie tai buvo pagalvota? Keturi kalbėtojai - ponas Količiak, ponė Jėglė, po to ponas Krameris. Ponas Količiak. Ačiū, kalbėsiu labai trumpai. Man patinka kalbėti apie koridorius maršrutus, na, o, o Čekija kaip juodoji skilė. Joks maršrutas jos ne, nekirs. Pirmasis kalbėtojas sakė, kad jei nori iš Berlyno vieną nuvykti, kažką tai reikia kirsti, jeigu nenori vykti per Müncheną, o jeigu nori vykti iš vienos į šiaurę, vėlgi reikia kirsti kažkokią kitą šalį. Mes kalbame apie Brno arba Praha Čekijoje. Galbūt tie, kas užsiema geležinkeliais, mano, kad reikėtų kažką sukurti Elbės upėje, tai būtų vandens keliai, bet ne to norėčiau klausti. Ar bus jungtis? Visuomet bandoma kažką su kažkuo sujungti, bet iki šiol nenutėsiam 880 metrų ruožo, kuris sujungtų senuosius kelius. Šešlaviečin yra koridorius, dabar rekonstruojamas, jiečinė yra tunelis, ten yra tik tai viena linija, o už jiečino uh, ir e, siauras slėnis, jie vėlgi tik tai viena linija iki Dresdeno. Kitaip tariant, tos linijos per siauros yra, na, kalbant apie Moraviją. Nėra jokios jungties su Lenkija, tai yra į šiaurę nuo Bretsovo, koridorius yra, bet vėlgi greitis yra tik tai iki 160 km, kitaip tariant, neina kalba apie greituosius traukinius. Pane Jeglė. Ačiū pirmininkė, ponas Reuterį. Nesu transporto turizmo komiteto narė, bet jie buvau 10 metų ir dabar norėčiau kalbėti apie 17 koridorių daug pagristų klausimų ir esu tikra, kad ponas Krameris užduos e, juos. Norėčiau priminti jau keltus klausimus, kas toliau. Norėčiau padėkoti ponui Balašui. Kalbėsiu apie Vokietijos pietus. Ten ponas Balašas pasiekė neįtikėtinų dalykų. Vokietijai prireikė 15 metų aptarti, kaip rasti lėšų Štutgarto ruožui kelpių. 15 metų. Reikia didelės kantrybės. 9 balandžio 2 federalinė vyriausybė, regioninė vyriausybė, Vokietijos geležinkeliai pasirašė susitarimą dėl finansavimo, tai didelis ir pono Balašo pasiekimas. Jei pažvelgtumėm į Alpių ruožą, ten praktiškai galima pešiom nueiti būtų galima sakyti, kodėl e, kitoms vietovėms iš viso neskiriama dėmesio. Vis, vis, visur pietuose e, būdavo pripažįstama, kad e, jei tas koridorius bus, atskiri maršrutai taps įdomesni. Dabar niekas nenori jais važiuoti, nes nėra stuburo. Uh, Taigi dėkoju ponui Balašui, iš karto galiu padėkoti ir tiems, kas jūs pakeis. Mums reikia ruožo Paryžius Budapeštas, mums reikia uh, intermodalumo, mums reikia saveikumo, apie tai nekartą kalbėjom. Jei būsim atkaklus ir kantrus, jei žaliesiems e, pasiseks vietos rinkimuose Štutgarte, jei, jei man seksis, tai iš tiesų visiems pasistengus mus lydės sėkmė. Also, ich, ich fange mal erst an mit Berlin-Stockholm. Also, ich habe äh, in den Unterlagen. Kalbėsiu pirmiausia apie Berliną Stoholmą. Dokumentuose, kurie buvo išdalinti, äh, Mačiau, kad tas koridorius turėtų keliauti dar toliau. Berlinas, Hamburgas, Kopenhaga. Vakar kalbėjome apie naujus transportų koridorius įkrovininiam traukiniam. Atrodo, tai ne Berlinas, o Innsbrukas, Hamburgas, Kopenhagas, Stoholmas. transeuropinėme tinkle vėl kalbam apie, apie Stoholmą, kuris ten tas e, kelias yra tikrasis. E, paruoškite vieną nuomonę, nes jeigu mes, jeigu mes turėsime skirtingus tos koridorius ir neaišku, kuris iš tikrųjų yra statomas, tai niekur nepasiekis, nepasieksime. Pone Jėger buvo vienintelė konservatorė iš Vadino Wittenbergo, kuri e, sutarė, pritarė mums dėl Štutgarto 21 kelio. Ir mes laimėjome todėl, kad pasisakėme prieš Štutgarto 21 ir ES neišleido necento šitai linijai. Labai džiaugiuosi, kad jie e, patys finansavo šitą projektą. E, visi skaičiavimai dėl Štutgarto linijos buvo paremti 2004 metų skaičiavimais ir net 38 e, metų skaičiavimais ir manau, kad dabar projektas gal keturis kartus brangesnis. Galite sakyti, kad čia ne, kad nėra problemų dėl kainų, nes kainos yra fiksuotos, ne, ne procentinės. Bet net jeigu mes baigsime visus šios projektus. Sakote, kad reikia pakeisti kelius per Alpes dėl Štutgart 21 tam, kad kroviniai tam, kad, todėl, kad transporto srautai padidės. Kodėl mes leidžiame milijonus nepakeis, nekeisdami pačios tikrovės? Uh, Paaiškinkite man tai, nes praeitą savaitę pasisakėme prieš, norėtumėm išgirsti argumentų. Viena, dar vienas klausimas. Su pana Bališon kalbėjau ne vieną kartą apie tai ir buvo sakoma, kad nori trijų linijų, mes sakėme, kad norim, bus tik tai viena per oro uostą. Buvo likti ir aiškiai sutarto, mes vis dar ginčiamės dėl to. Uh, Man atrodo, kad reikia pakeisti į kitą jungtį. E, čia labai daug spekulacijų. Reikia statyti naujas stotis, turime milžiniškas stotis, milžiniškas platformas, kurios, kurios neaišku, kas su jomis atsitiks, kas, kas vyksta vienoje, toksai mano klausimas. E, jūs tiek ilgai kalbėjote, norite paklausti, kas vyksta vienoje. E, galiausiai ponė Rana. Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu trumpiau, būtinai noriu pasinaudoti galimybę paklausti, Aš čia dalyvauju pavaduodama poną Retraką ir kaip ir ponas Kuns sakė, Aš labai džiaugiuosi, kad šitas Adrijos koridorius sujungs ne tik tai pietus su, su šiaurė, bet taip pat ir vakarus su rytais. Vykdant šitą Adrijos jungties planą, labai svarbu sujungti geležinkelio projektus. Šitas tunelis yra vienas iš brangiausių visoje teritorijoje ir bus baigtas iki 18 metų. Mm, nežinau, ar ponė Lichtenberg apie tai irgi kalbėjo. Pirmininkas, na aš neprieštarauju, galite atsakyti, bet, bet per pirmininką prašau kalbėti. Jo. Džiaugiuosi, kad visi labai laukia šito koridoriaus, matyt, kad jisai labai yra svarbus. Vienos stotis yra planuojama. Ir tas Donelės tunelis yra labai įdomus projektas ir jisai vertas aukščiausio prioriteto. Uh, Tikiuosi, kad gausime daugiau informacijos ir šiam vakarą sužinosime daugiau. Pirmininkas, turiu paprastą klausimą. Kainuoja maždaug šitas projektas tik tai 25 Dar, dar pridėjus 25 milijonus galbūt galima būtų iki e, Mančesterio pratesti šitą liniją. Čia mano toks būtų asmeninis noras. E, pranešėjas, jeigu jūs padėtumėt mums rasti tiek pinigų, tai žinoma galima būtų. Pirmininkas, žinoma, sunkiausia būtų Paryžių kirsti. Pranešėjas, pasistengsiu kuo greičiau atsakyti į klausimus nors, žinoma, į kai kurios klausimus negaliu konkrečiai atsakyti. Ir galbūt perduosiu e, busimiesiams koordinatoriams. Tai pirmas klausimas. žiūrint, e, turint galvoje ateities des, e, diskusijas, reikėtų pagalvoti apie papildomus koridorius ir apie tai, kad ir iš šitų visų pavienių projektų mes sukursime bendrą e, tinklą ar ne. Tai turėtų būti mūsų transporto politikos dalis. Žinoma, taip pat reikės apsvarsyti visą sujungimą, tų linijų sujungimą. E, Taip pat linijų sujungimas su Skandinavija ir viduržėmio jūros regionu. Tai žinoma, tai apie tai reikia galvoti ir kalbant apie Breno tunelį. Pone Meister, galiu pasakyti, kad Brena tunelis tai yra maždaug 400 vilkikų per, 400 traukinių per dieną, tai yra gan didelis srautas. Ir žinoma, tai irgi reikia atsižvelgti, kuriant mūsų politiką, transporto politiką. Pone Količia kalbėjo apie Čekijos Respubliką ir padėtį Čekijoje. Taip pat ir poniai tiko galiu atsakyti ir ponui Kameriui, nes jūs visi maždaug panašų klausimą kėlėte. Kalbėjote apie jungtis su rytų Europą, kalbėjote apie 17 projektą ir pono Balaso dalyvavimą šiame projekte ir tai kaip jo dalyvavimas toksai svarbus. Klausėte, ar apie 22 prioritetą ir ar tas projektas gali būti gyvendintas. Labai labai svarbus tas sujungimo projektas su Čekija, su Budapeštu, Bukareštu. Ir ponas Balas irgi klausė, ar įmanoma tai padaryti, kėlė šitą klausimą. Ir Jisai, žinoma, norėtų, kad, tas, kad tie projektai būtų sujungti. Pone Lichtenberg, jūs uždavėte labai daug klausimų. Užsirašiau vieną apie geologinės problemas. Žinoma, reikia ir apie tai pagalvoti. Tačiau iš principo pasakyčiau, kad Europos koordinatoriai, komisija ir Europos parlamentas turi svarbu vaidmenį, bet visada turime prisiminti subsidiarumo principą. Dauguma šių klausimų turi labai svarbę vietinę dimenciją ir tuomet reikia galvoti, kur Europos lygmenių turime veikti ir kur tai yra tikslinga, o kur nacionaliniai regioniniai e, lygmenys yra galbūt reikšmingesni ir, ir, ir tose lygmenyse reikia veikti. Visiškai jums pritariu dėl linijų pratesimus į e, šiaurę ir pietus, nes tikrai neužtenka pastatyti tunelio. Būtent tai ir yra svarbiausias koordinatorių vaidmuo ir būsimieji koordinatoriai turės užtikrinti, kad bus ne tik tai statomi tuneliai, bet taip pat ir, ir, ir dedamas pastangos, kad būtų e, pastatyti tinkami, tinkamos jungtis į, ir į oro uostus, ir Vokietijoje į cheminės pramonės trikampį, e, į Veroną ir gauti pakankamai finansavimo šiems, šiems jungtims. Būtent tai ir yra koordinatorių darbas. Štai kodėl tai buvo įtraukta į veiksmų planą. Ir todėl pono Vamirs planas buvo toksai geras. Pone Maisner, taip pat klausėte apie Bratislavą. Mums aišku, kad mes finansuojame tik tai pietinę atkarpą, pietinę, pietinę jungtį su oro uostu. Tai Balašas rekomendavo ir taip mes susitarėme, susitarėme finansuoti e, šią atkarpą. Bet e, ir aš užtikrinsiu, kad tai būtų aiškiai paaiškinta ir čia kalbama ne apie saveikumą. Pone Jėglė. Jūsų komentarus perduosiu. Ponui Balašui, manau, kad jis labai prisidėjo dirbančią darbą ir aišku, kad mes Nedalyvavome Štutgart 21 kontroversiniam tam sprendime, kontroversijoje. Mes turime atsižvelgti į subsidiarumo principą, kaip jau minėjau. T tokie sprendimai, ar me, mums reikėtų dalyvauti Štutgarto uh, E, tose klausimuose. Tai iš principo manau, kad tai nacionalinių institucijų klausimas, ne Europos lygmenių mes turime spręsti apie tokius vietinius debatus. Regis atsakiau į viską išskyrus jūsų klausimą apie Manchesterį. Žinau, kad jūs labai suinteresuotas, nes nes jūs dirbote šitoje <laughs> srityje. Aš irgi pats dirbau Mančesterio universitete, tai labai irgi norėčiau, kad ta linija būtų pratesta. Dar dėl tilto. E, tiltas yra pirmojo prioritetinio projekto dalis. Tačiau mums pasienio ruožai, tarp valstybiniai ruožai turėtų būti prioritetas pirmiausia. Ir tai yra aišku. Pirmininkas, ačiū ponui Reuteriui. Norėčiau pasakyti, kad Didžiosios Britanijos e, vyriausybė kūrė e, greitai jų traukinių linijos projektą iš Mančesterio į Londoną. Ir aš iš... ne šiaip savo uždaviau tą klausimą. iš salės paklausė be mikrofono. Pirmininkas atsako, visada, Maiklai, yra lengviau kalbėti, kai esi opozicijoje, bet žinoma, tokia galimybė yra. Dėkoju už pristatymą, pavaduojant du mūsų koordinatorius, dėje vieno tarp mūsų jau nėra. Taip pat dėkoju visiems nariams. Vėl susirinksime trečią valandą, lygiai trečią valandą ir ponas Valenti kalbės, pristatys mums 21 projektą dėl jūrų greitkelių. Labai Jums dėkoju ir susitiksime trečią valandą skanių pietų.